So, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon über. Kolegos, jau vėluojame pradėti, tai gal pats laikas jau būtų pradėti posėdį. Visi gavote darbo tvarkę. Aš gavau prašymą ją pakeisti, būtent aštuntą klausimą ir penktą klausimą keisti, būtent sukeisti juos vietomis Taigi aštuntas ES strategija bus 9.30 aptariama maždaug, o klausimas susijęs su Europos investicijų banku 11 val. tuomet bus svarstomas. Ar būtų kokių kitų klausimų keisti, e, prašymų keisti darbo atvarkę? Ne. Tuomet galime laikyti darbo atvarkę pakeistą pakeista ir patvirtinta. Toliau pirmininko pranešimai. Mano įprastinis pranešimas yra susijęs su tuo, kad yra transliuojamas mūsų posėdis. Mes esame transliuojami ir mūsų klausosi galybė fanų visame pasaulyje. Taigi, nepamirškite, kad reikia elgtis tinkamai, kad gerą įspūdį jam paliktumėme. Dar vienas paskelbimas, dar vienas pranešimas yra tas, kad aš asmeniškai jau kurį laiką buvau užsiemęs tuo, kad kuo galima daugiau būtų įmanoma užtikrinti skaidrumo nariams, kalbant apie dėrybinius dokumentus. Ir aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad galiausiai mums pavyko žengti pirmąjį žingsnį ir surenkti, surenkti galim, suteikti galimybę geriau susipažinti su dėrybiniais dokumentais visiems ir kitą savaitę visi nariai galės gauti tą tip sutarties dėrybų tam tikrus dokumentus, kurie bus komiteto tinklapyje patalpinami, taigi visi Europos parlamento nariai, kurie norės, galės susipažinti su tais e, paviešintais dokumentais, skaitmenė jo versija. Ir tai jau yra svarbus žingsnis į priekį, kalbant apie skaidrumo dėgymą. Taip pat tai reiškia, kad bus galima geriau susipažinti su dokumentais, kad nariai galės e, savo kompiuteriuose perskaityti tos dokumentus, taigi tokiu būdu darbas bus lengvesnis ir uh, bus galima lengviau kaip ir įsitraukti į tą dėrybų procesą. Taigi nuo kitos savaitės, kaip sakiau, tai tip SharePoint bus e, paskelbtas e, mūsų komiteto tinklapyje. Ir visi parlamento nariai galės su tuo dokumentu susipažinti. Kaip žinote, kita stadija yra jau riboto naudojimo dokumentai ir e, galimybės tai susipažinti taip pat yra, yra skaitikla, kur nariai gali tuos dokumentus perskaityti dabar yra mintis kažkaip išplėsti tokią galimybę, kad e, geriau ją organizuoti, kad žmonės galėtų lengviau patekti į tą skaityklą, kad nereiktų jiems įveikti galybę kliūčių ir tokiu būdu bus lengviau jiems galima susipažinti irgi su tais dokumentais. Visi suvestiniai tekstai irgi yra prieinami nariams Na ir aš tikiuosi, kad galėsiu greitai paskelbti, kad tos naujos taisyklės galioja, veikia ir dėl to galima geriau su dokumentai susipažinti. Kitas skelbimas delegacija į Saudo Arabiją. Mm, pas mus lankosi grupė Saudo Arabijos delegacijos narių. Aš norėčiau juos pasveikinti. Pasveikinti atvykus į šią salę, kad jie galėtų sekti mūsų darbą. Taigi toliau trečias darbo tvarkės klausimas. E, situacija dėl vykstančių trilogų. Nuo e, pastarojo komiteto posėdžio neįvyko jokie, jokios dėrybos pagal trilogo procedūrą, tai tada čia nieko naujo ir nėra. Galime iš karto prie ketvirto klausimo. Tai yra ES finansiniai interesai ir jų apsauga. kova su sukčiavimu. Ponas Liūnė Sander yra pranešėjas. Prašau, žodis jam iš karto. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolegos, tiesa, kad nuomonėje gali parašyti tik tiek, kiek leidžiama, tai dėl to šiame tekste aš išskiriau penkis svarbiausius klausimus, kurie mano manimu, na, yra svarbus principai. Taigi aš bandžiau penkiais punktais viską apibendrinti, tačiau nereikia manyti, kad tai jau yra viskas, kad jie yra išbaigtiniai. Tiesiog jie kartu papasakoja istoriją, istoriją apie tai, kaip yra kovojama su sukčiavimu ir aš manau, kad ši nuomonė ir tai, kas yra tekste, galėtų būti pagrindas tolesniems diskusijoms tarp narių, taigi aš tikrai laukiu jūsų pakeitimų. Pirmiausia, manau, kad nuomonėje bandoma išdėstyti pagrindinius principus ir tai turi atsispindėti visame tekste, kalbant apie vykstantį fiskalinį konsolidavimą kai kuriuose valstybėse narėse. Tikslas turėtų būti fiskalinę politiką padaryti tvaresnę ir kad visos valstybinės institucijos rūpintųsi labiau, kad lėšos būtų naudojamos laikantis racionalaus fiskalinio finansų valdymo principų. Tai yra, mano manimo, labai svarbus principas šiam tekstui. Tiesa, kad asignavimai ES biudžete yra tiesiogiai, tiesiogiai susijęs su priekyba yra riboti. Priekybos generalinis direktoratas nėra pats didžiausias dėja e, komisijoje, tačiau yra tam tikrų programų, kurios yra labai svarbios. Pavyzdžiui, tai yra daugiametė finansinė parama toms programoms ir čia sumos gali būti nemenkos. Su 2014 metais daugiau nei 3 milijardai 3,4 milijardo eurų tam numatyta. Taigi tos lėšos turėtų būti skirstomos laikantis racionalaus finansų valdymo principų. Taip pat nuomonėje kreipiamas į komisiją, kad ji užtikrintų, jog būtų užtikrinama programų testinė sėkmė ir kad parlamentas būtų informuojamas apie programas ir jų įgyvendinimą, kad žinotumėme, jog visos lėšos yra panaudojamos pagal laikantis nuostatų. Toliau nuomonėje kalbama ir apie kitas sukčiavimo sritis, gal tai yra neteisėta nelegali priekyba, ES intelektinės, ES intelektinės nusavybės teisų pažeidimai. Nelegali priekyba ne tik, kad paveikia mokesčių surinkimą, bet taip pat veikia, daro įtaką ES biudžetui. Ir jai būdingas nelegalių organizuoto nusikal, nu, nusikaltėlių elementų įtraukimas. Taigi aš čia siūlau kelis dalykus tekste. Šiam tikslui pirmiausia, kad ES kovos sukčiavimo tarnyba Olafas ir toliau labai aktyviai bendradarbiautų su valstybėmis narėmis. Toliau kalbu apie tai, kad reikia Her Heraklis 3 programą nusekliai gyvendinti. Ir galiausiai aš sveikinu tai, kad 2014 metais 48 susitarimai buvo pasirašyti su trečiosiamis šalimis, kur yra reglamentuojama abipusė administracinė pagalba, tai yra 70-71 šalį įtraukiančios sutartys, dabar 90, dar 91 viena valstybė yra tęsiamos dėrybos, taigi turime toliau tęsti darbą, jeigu norime sėkmingai kovoti su nelegalia priekyba. Čia labai svarbu, kad visi laisvos prekybos susitarimai mums padėtų, e, juose reikalingos tam tikslui nuostatos. Taigi tekste išdėsiu tuos penkis pagrindinius principus, tačiau, kaip sakiau, labai laukiu diskusijų su šešėliniais pranešėjais. Dėkuoju. Ačiū ir dabar žodis šešėliniams pranešėjams. Ponas Berlyza. Dėkuoju, pirmininkė. ES finansinių interesų apsaugos pradėšimas. E, ataskaita komisijos teikiama bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis kiekvienais metais. Mes, e, rinkdami savo nuomonę, dirbome su biudžeto kontrolės komitetu, kuris yra atsakingas komitetas. E, pranešime kalbama apie komisijos ir valstybių narių priemonės, kovant su finansiniu sukčiavimu ir rezultatus. Taip pat yra vertinamos sritys veiklos, žiūrima, kokios sritys kelia didžiausią pavojų ir komisija bei valstybės narės e, raginamos geriau, kryptingiau veikti. E, pranešimas rodo, kad valstybės narės ėmėsi rimtų priemonių siekdamas užtikrinti, kad ES e, lėšas būtų gerai apsaugotos nuo uh, E, sukčiavimo tiek pajamų, tiek e, išlaidų pusėje, kad ES biudžetas e, neprarastų pajamų. Taip pat siunčiamas rimtas signalas, pavyzdžiui, kad prekybos aspektai turi būti as, apsaugoti kovoje su sukčiavimu ir uh, Dar labai svarbus vaidmuo yra makrofinansinės pagalbos programos, skatinant e, artimiausiams prekyboms, prekybos partneriams ES. Tiek, ačiū ir laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Dėkoju. Kitų šešėlinių pranešimų nėra. Davidas Martinas mm, negali atvykti, aš jį pakeisiu ir noriu kai ką pasakyti. Pirmiausiai dėkoju pranešėjai už nuomonę, kuri apima keletą svarbiausių dalykų susijusių su kovos sukčiavimu tarptautinės prekybos srityje. Įplaukos, e, kurios prarandamos ES biudžete yra rimta problema ir projekte nuomonės kalbam apie tai, kad reikia kovoti su tokiu sukčiavimu, taip pat reikia su mokesniu e, mokesčių vengimu, slėpimu kovoti, nes tai sudaro labai dėlės prarastų pajamų sumas ir tai labai blogai, galvant apie investicijų pusę ES, reikia Olafo veiklą geriau koordinuoti, kovojant su kontrabanda ir neteisėta priekyba. E, IPR e, E, intelektinės nusavybės teisų apsauga labai svarbus dalykas, tas minimas, tas dalykas minimas. E, nuomonės projekte taip pat e, generiniai vaistai minimi ir kalbam apie tai, kad nereikia siekti, kad nebūtų sužlugdyta sklandi tiekmė prekybos vaistais kad e, būtų be problemų galima užtikrinti, jog geniniai vaistai pasiekia adresatą. Kalbam apie tai, kad reikia bendradarbiauti su partnerėmis, kovant su sukčiavimu ir kontrabanda. Ir e, tikimasi, kad e, šis sustarimas užtikrins didesnį skaidrumą mūtinės procedūrose, kad būtų galima kovoti su korupcija ES ir visame pasaulyje. Dėl makrofinansinės pagalbos labai svarbu kalbėti apie E, svarbu šio elemento vaidmenį, kovant su sukčiavimu partneriais šalyse. E, gyvendinant e, mikrofinalinę pagalbą labai svarbu yra stebėti, kaip naudojamos lėšos. Vyko daug diskusijų parlamente ir mes taip pat laukiame, kol bus atlikti išsamus vertinimai apie tai, kaip kovojama su sukčiavimu mikrofinansinės pagalbos srityje. Dar paskutinis dalykas dėl priekybos ES reikia geresnių mechanizmų kovojant su sukčiavimu. Parlamentas turi teisę sudaryti, suburti tyrimai, tyrimų komitetą, e, e, norint ištirti nederamo lėšų administravimo atvejus ES. 94 e, metais buvo toks komitetas suburtas, kuris E, žiūrėjo į pereinamąjį laikotarpį, pereinamąjį režimą ir po to parlamentas teigia tam tikras reformas. Mes dabar e, laukiame iš naujų reformų, jau prašome to keletą metų ir kreipsimės į tarybą ir į komisiją, kad tos reformos būtų įdėktos, nes mes turime pademonstruoti, jog rimtai žiūrime į šiuos dalykus. Maryčiai. Marydės Arnes nėra mūsų šėlinės panešėjos, ji geriau išmano šį klausimą. Aš e, klausiausi, ką sakė nuomonės referentas, pranešėjas ir galiu pasakyti, kad vertybių užtikrinimas skaidrumo, atskaitomybės, prekybos e, per prekybą ir kitus daugia šalius kanalus yra labai svarbu. Labai svarbu užtikrinti, kad lėšos e, ir ekonominiai mūsų ryšiai nekentėtų nuo sukčiavimo, nuo nederamų, neteisėtų veiksmų. Dėl intelektinės nusavybės apsaugos mums tai nėra šventasis gralis. Reikia žiūrėti į priemonės, kurios būtų proporcingos ir pašalinės žalos net neštų. Tai labai svarbu kalbant apie galimybę gauti vaistų, taip pat ir skaitmenėje srityje turime labai atsargiai žiūrėti tai, turime galvoti, kaip ne, per ne, neakcentuoti per nik daug e, sistemos, e, gana siaurai, kai visas pasaulis aplink mus yra e, besikeičiantis. Šešėlinė pranešėja mūsų susitiks su pranešėju ir mes laukiame tolesnio bendradarbiavimo. Helmut. Ačiū toliau Helmutas Guoja Aš paprašiau žodžio, nes mūsų šešėlinis pranešėjas dar netiko, tačiau e, žinau, kad jį ateina ir e, nori pasisakyti, nori pateikti mūsų nuomonę. Ačiū pirmininkė, ačiū Helintai. E, kova su organizuotu nusikalstamu turi būti vienas didžiausių įsipareigojimų bet kokią formą. Komerciniai srautai, jų dereguliavimas leidžia lengviau prekiauti nelegaliai, kaip matome iš Olafo pranešimo. Tai yra viena svarbiausių kliučių tarptautiniai prekybai. Korupcija taip pat yra susijusi su finansinių rinkų dereguliavimu, dėl ko valstybės narės nebetenka ginklų e, kovoti su sukčiavimu. Bendros e, totalios rinkos principai reiškia, kad galima privatizuoti viską, viską parduoti. Tai yra globalizacijos dalis, o tai yra naudinga tik tai e, nusikalstamoms organizacijoms, kurios teisėtas organizacijos panaudoja savo labui. Pasinaudoja šešėlinę bankininkystę, lengvatinių prekybų zonos, zonomis, tarptautiniai Nusikaltimai turi būti vertinami vis, turint galvoje visą bendrą vaizdą. Taigi mums reikia sisteminio globalaus atsako. Reikia kovoti su nusikalstamu verslu ir Olafas turi būti bendro atsakymo dalis. Herkulės, Herku, Heraklio programa gali būti E, vertinga, jeigu bus tinkami ištekliai skiriami jai. Transparency International jau seniai prašo, kad tarptautiniuose susitarimuose būtų įtraukiamas ir antikorupcinės nuostatos. Pavyzdžiui, dabar susitarimas e, su Pietų Koreja ir Kanada numato tokias nuostatas. Mes norėtume, kad tokios nuostatos egzistuotų visur, kad galėtume galėtume taikyti sankcijas e, tokiem, tokiams šalims, kurios e, kaltinė korupciją, kad plėtinė visuomenė galėtų tarti savo žodį. Europos Sąjungos priešiai netenka 120 milijardų eurų kasmet dėl korupcijos. Tai turi būti prekybos politikos vienas iš prioritetų. Pirmininkas kalba be mikrofono. E, galbūt pametate naują prekybos strategiją komisija siūlo įtraukti antikorupcijos skyrių prekybos susitarimuose. Žaliųjų nėra. Pone Began toliau. Ačiū pirmininkė kolegos. Noriu padėkoti Sanderiui už jo parengtą nuomonę. Dėl to, kad biudžeto kontrolės komitete rengiamėme pranešime ginami, e, ginami sąjungos interesai, tačiau tas entuzijazmas dėl makrofinansinės paramos man nėra visiškai priimtinas. Turime būti atsargus trečios šalise naudodami e, mokesčių mokėtojų pinigus. Politinių priežasčių tam nėra, turbūt. Pažvelkime į Ukrainą yra pavojus, kad mes krizę galime tiesiog išpūsti, o ne ją sutramdyti. Ta pamatėme per mūsų vizitą e, Ukrainoje labai svarbus yra muitinių darbas, muitų vaidmuo svarbus kovojant su, su už, už e, Europos Sąjungos finansinius interesus, dėja nėra bendros muitinės tarnybos. E, taigi pakartosiu, kai kalbėsime apie muitų sąjungą, tai aš minėjau tai, kad nors yra bendra muitų, formali muitų sąjunga, nėra bendros muitų vieningos sistemos. Taikomi tie patys muitų mokesčiai. Tačiau importo sąnaudos labai varijuoja palyginti skirtingas šalis ir dėl to valstybės narės praranda pajamas. per vizitą Ženevoje matėme tai vietoje, girdėjome, kad daug e, prekių patenka į ES uostus e, tose šalise, kur e, muitinių patikrinimai netokie griežti. Todėl atsiranda tam tikros prekybos disbalansas ir gali kėti saugumo nuogastavimo pagrindo. E, e, Italijoje tai taip pat yra svarbu, nes e, dėl to atsiranda nuostolių. Muitų sąjunga turi būti iš tikrųjų efektyvi, kad būtų vienodi patikrinimai. Reikia efektyviau keistis informaciją tarp muitinių, skaitant su trečiosiomis šalimis. Be to mums nepavyks kovoti su prekbadarinėjimu ir sučiavimu veiksmingai. Labai ačiū. Je pense qu'il y a quelques points complémentaires. Pone pirmininkė, mėly kolegos, aš norėčiau irgi šį beitą pridurti šiose diskusijose. Turiu kelis klausimus, penkis. Sukčiavimas dėl PVM karuselių. PVM karuselių būdų 13 milijardų eurų kainuoja Prancūzija ir daugeliu kitų Europos valstybių tai kainuoja labai daug. Ir toks sukčiavimas yra susijęs su PVM nemokėjimu ir jis labai aktualus tai yra labai aktuali problema Prancūzijai ir ką jūs darysite, kad e, ta, tokie masiniai sukčiavimai būtų ja, užkardyti. Toliau sukčiavimas mokesčių srityje, kurio užsima uh, tarptautinės korporacijos, kurios naudojasi mokesniais e, rojais, e, Olandija, Luksemburgu ir panašiai. Ir trečias klausimas dėl elektroninės priekybos. Ji nėra tinkamai reglamentuojama ir dėl to čia irgi yra galimybių sukčiauti PVM srityje. Pavyzdžiui, kada perkamos prekės yra nemokamas muito mokestis ir panašiai. Taip pat yra mėginių sistema, čia irgi daug galima būtų išvelgti problemų, taigi ar yra kas nors daroma sprendžiant šią svarbę problemą. Ketvirtas klausimas dėl makrofinansavimo, makrofinansinės pagalbos, pavyzdžiui, Ukrainai. Ukrainai, kuri dabar, kurioje dabar vyksta karas ir aš manau, kad būtų svarbu, kaip reikalavo daugelis parlamentarų, įvertinti situaciją ir išsiaiškinti, kaip yra naudojamos tos lėšos, ar jos tikrai naudojamos Ukrainos labui. Paskutinis klausimas dėl nelegalio, nelegalios priekybos ir padirbinėjimų. Mes matome, kad ES dabar muitų, muitinėse patikrinimas e, atskleidė, kad yra daug tokių padirbinėjimo atvejų. Ir taip pat tai yra aktualu kalbant ir apie Ukrainą. E, Taigi, ar yra kas nors daroma ES lygmenių dėl to? Pone Keller, ačiū, atsiprašau, kad pavėlavau. Dėkoju pranešėjui. Mes manome, kad būtų svarbu ne tik kalbėti apie nelegalią prekybą ir nelegalias prekes, bet pažiūrėti, kas vyksta ir su legalia prekyba. Ir čia matome irgi tokių įdomių dalykų. Pavyzdžiui, audito rūmų ataskaitoje kalbama apie preferencinius priekybinius susitarimus ir ar jie tinkamai yra tvarkomi. Ir ten yra kelios rekomendacijos šioje ataskaitoje, kurios mano manimo yra svarbios. Ataskaitoje teigiama, kad daug importuojamoms prekiams yra taikomas preferencinis tarifas neteisingai ir dėl to komisijai labai sudėtinga prižiūrėti sistemas valstybėse narėse ir taip pat šalyse naudos gavėjose kurios yra pasirašysios tas sutartis, laisvos priekybos susitarimus ir bendrų preferencinių sistemų susitarimus. Taigi, priekybinių susitarimų, kur yra taikomas preferencinis tarifas, sutartyse nėra pakankamai saugiklių, kad būtų apsaugomi ES finansiniai interesai. Taigi, nėra testinio darbo, kai vyksta dėrybos, kai pasirašoma sutartis, visiškai nėra žiūrima, ar tinkamai yra tvarkoma ir gyvendinama, taigi reikia į tai atsižvelgti ir kadangi uh, auditorumai paskelbė tokią ataskaitą, aš manau, kad mes galime irgi pasi, pasikliauti tos ataskaitos rekomendacijomis ir kadangi jau tą darbą yra atlikę, būtų prasminga mums juo pasinaudoti. Ir dar vienas dalykas, manau, kad būtų svarbu užtikrinti tinkamą apsaugą vid vidaus informatoriams, kad jie galėtų turėti galimybę atskleisti tokius nusikaltimus. Taigi aš tam tikslui siūlysiu pakeitimus. Ačiū. Dėkoju ir dabar žodis Olafos biurui. Turime atstovų iš Olafo, kurie pakomentuos situaciją. Prašau. Labas rytas. Makilinden iš Olafo. Daug temų, kurias minėjote šiandieną, yra mm, nepatenkančios į mūsų įgaliojimus, taigi man būtų netinkama dabar komentuoti, bet aš į tai atsižvelgiu ir Džiaugiamės, kad Inta parengė savo nuomonę, dėkojame pranešėjui, dėkojame jam už tai, kad jis kalba apie Heraklio programą, tai yra ta programa, kuri patenka į mūsų atsakomybę. Mes aktyviai kovojame su padirbinėjimais ir šiais metais, gal jūs ir nustepsite išgirdę, bet šiais metais buvo sulaikyta milijonas butelių šampūno valstybėse narėse. Šampūno, kuris gali sukelti sveikatos problemų Taigi cigarečių buvo labai daug konfiskuota šiais metais. Ta darėme kartu su muitinės pareigūnais, bendradarbiavimo su valstybių narių muitinėmis. Ir taip pat kovo, kovo su padirbinėjimu srityje, taip pat kovo, e, bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis. Dėl Ukrainos norėčiau pasakyti, kad Olafas turi savo ryšių pareigūną Ukrainoje, taip pat turime ryšių pareigūną ir Pekine. Taigi žinome, kas vyksta šiuose valstybėse, kaip sakiau, labai atidžiai aš pasižymėjau kitus klausimus, kurie buvo iškelti ir galbūt mums reiks kreiptis į kitus generalinius direktoratus, kad išklausytumėme jų nuomonės. Ačiū pirmininkė. Papildomas klausimas, kurį turi pana Šolcas. Ačiū. Aš ką tik išgirdau, kad ne visi klausimai, kuriuos iškėlėme, gali būti atsakyti Olafo Bet aš turiu labai konkretų klausimą, papildomą klausimą, nes makrofinansinė pagalba yra labai svarbus klausimas. Ir jeigu jūs turite pareigūnų OLAFE, kurie yra atsakingi už um, tai, kas vyksta Kijeve, Ukrainoje, kuris gilinasi tuo, kas vyksta Ukrainoje, tą ryšių pareigūną. Ar galėtumėte patvirtinti šiandieną, kad visos lėšos, kurios yra siunčiamos Ukrainai, kaip mikrofinansinė pagalba yra naudojamos numatytiems tikslams finansuoti. Pavyzdžiui, kad būtų sprendžiamos e, ten esančios problemos ir panašiai. Ar tą patį galėtumėte pasakyti ir kitų valstybių atžvilgių, kur yra taip pat naudojama mikrofinansinė pagalba? Prašau. Turiu pripažinti, kad e, ryšių pareigūnai buvo paskirti ten tam, kad yra uh, kovojama su nelegalia priekyba ir kontrabanda cigaretėmis ypatingai. Tačiau kalbant apie kitų finansinių interesų apsaugą, matyt, jie irgi tam skiria pakankamai dėmesio. Aš negaliu pasakyti, ar negaliu patvirtinti, kad visos numatytos lėšos yra skiriamos tiems tikslams, e, kur, kuriems e, buvo numatytos tos lėšos, tai bet tik tai galiu pasakyti, kad rūpinsimės, kad tai būtų Ar priekybos generalinis direktoratas norėtų kažką pridurti? Ne? Tada žodis dar apibendrinimo pranešėjų. Ačiū. Buvo daug aktualių klausimų iškelta. Aš, atsižvel... Aš pasižymėjau tuos klausimus ir, ir komentarus, taip pat pasiūlymus ir laukiu tolesnių diskusijų ir gilesnių debatų. Ačiū. Dėkuoju. Pakeitimus galima pateikti iki 30 dienos. 12 valandos komitete tvirtinsime e, šią nuomonę e, gruodžio pirmą dieną. Labai visiems dėkoju. Kitas klausimas turėtų būti penktas klausimas, tačiau, kaip prisimate, ką tik tai sukeitėme punktus. Ir pereisime prie aštuntojo punkto ES Centrinės Azijos strategijos įgyvendinimas. 2007 ši strategija buvo patvirtinta, ji yra reguliariai atnaujinama. E, turime dabar apie tai pakalbėti. E, ponui Borelį suteiksiu žodį. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti sekretoriatui uh, už tai, kad atkėlė šį mm, punktą, nes pirmininkų suėga užsims dar to klausimų vėliau. Mūsų buvo paprašyta pasižiūrėti į labai svarbę geografinę e, zoną ir AFET komitetas taip pat nagrinėja šį klausimą. Mes užsienio priekybos klausimais ir tuoj pristatysiu priežastis. ES strategija su Centrinė e, Azija patvirtinta 7 metais ir ji padėjo pagrindus ekonominiam bendradarbiavimui. Bet taip pat mes e, įgavome galimybę pasižiūrėti į augimo potencialą šioje srityje 2015 metais komisija pateikė ataskaitą apie šią strategiją ir mes e, sužinojome daug e, svarbios informacijos, kurią taip pat pristatysiu. 13 metais, 15 metais e, prekybos apimtis tarp Centrinės Azijos buvo 8,1 procento. Išaugo. 88 procentai visų visos prekybos tarp ES centrinės e, Azijos vyksta pagal atitinkamus tarimus ir tai sudaro 31 milijardą eurų e, su Pakista. Su Turkmenistanu turime tarpinį susitarimą pasirašę. Taip pat e, e, laukiama kai kur iš tų šalių prisijungti šios šalies prisijungimo prie pasaulinės priekybos organizacijos Turkmenistanas 13 metais e, pasirašėme starimą. Uzbekistanas, Turkmenistanas e, turi ilgalaikį tikslą prisijungti prie PPO. Šiuose šalyse situacija yra skirtinga ir prisijungimas prie PPO užtikrins, kad nu, investuotams numatytos geresnės garantijos, geresnė teisinė apsauga, nes korupcija yra didelė problema visame regione. Visos šalis, išskyrus Kazakstaną, priklauso e, bendrai e, priekybos tarifų preferencijų sistemai. Tai reiškia, kad jie gali eksportuoti ES e, žem, su žemesniais muitais. Kazakstanui e, yra teikiama paramos programa. E, Centrinė Azija labai svarbi geografinė teritorija, nes geopolitiniai interesai taip pat yra labai svarbus. Matome, kad Rusija ir Kinija taip pat labai domisi šiuo regionu. Mes negalime pamiršti uh, kad šis regionas yra labai svarbus Kinijai, ypač plėtojant taip vadinamą ekonominį, uh, ekonominę šilko kelio zoną. Kalbame, uh, kalbame apie sinerginius projektus, uh, pavyzdžiui, um, daug yra jungčių su Kinija, yra geležinkeliai plėtojami keliai. Uh, E, prekyba tarp Centrinės Azijos ir Kinijos šiuo metu sudaro 50 maždaug milijardų e, dolerių. 13 metais buvo e, tokie duomenys. Rusija, Eurazijos ekonominė sąjunga plėtoja, įtraukiant Baltarusiją, Kazakstaną, Armeniją ir Kirgistaną nuo šių metų. Taip pat Šanhajus bendarbiavimo organizacijos narės yra tos šalis ir žiūrima į ekonominės krizės poveikį šioje teritorijoje, šiame regione. E, e, Rusija aktyviai plėtojo Eurazijos ekonominę sąjungą ir ekonominį šilko kelio teritorijos projektą. E, taip pat reikia nepamiršti Ukrainos krizės, humanitarnės pabėgėlių krizės ir žiūrėti į Eurazijos regioną. Tos dvi šalis, Kinija ir Rusija, siekia sutvirtinti visose tose zonose savo interesus ir matome, kad mm, nuo 7 metų labai pasikeitė padėtis, parlamentas ir komisija seka atitinkamas rytis ir e, dabar siekiama atnaujinti ES vaidmenį ir prioritetus to regiono atžvilgiu yra e, labai svarbu plėtoti ekonominius interesus, priekybą, investicijas, energetiką ir transportą. Yra e, poras ryčių, kurias aš norėjau konkrečiai paminėti. Pirmiausiai, sustiprinti partnerystės susitarimus su Kirgistanu, Tadžikistanu ir Uzbekistanu. Mes E, turbūt galime panaudoti tai kaip modelį, plėtodami ryšius su Kazakstanu, mums reikia aišku pritaikyti e, viską, e, nu, sąlygas prie kiekvienos šalies. Mes taip pat galėtume regioninį integravimą stiprinti ir antras tai rytis Europos Sąjunga gali pasiūlyti labai svarbu modelį toms šalims. Ir mm, papildomas dvi sritis galime paminėti transporto infra, infrastruktūrą, ypač kaimo vietovėse mes tą galime mm, paremti. Mm, ir taip pat galime pagilinti politinį dialogą, e, užtikrindami e, e, pasitikėjimą didesnį jo kūrimą tarp skirtingų šalių to regiono. Taip pat reikia plėtoti prekybos santykius, galbūt tai pagerintų tam tikrą politinę padėtį ir sumažintų įtampas politinės. Kitas dalykas - energetikos sektorius. Savo strategijoje ES sako, kad tai yra mūsų prioritetas tai yra įvairinti mūsų energetikos šaltinius, žiūrima į vės šalis, įskaitant Iraną, tos šalis turi daug iškastinio kūro ir E, tikriausiai nekeista, kad mes apie tai daug galvojame, bet taip pat turime e, nepamiršti aplinkosaugos aspektų tose šalyse ir sėti juos su energetikos ištekliais. Mes galime e, prisidėti palengvinti plėtojant prekybos santykius ir ES nori, kad būtų kovojama geriau su korupcija, sumažinta administracinė našta, būtų geriau prižiūrimos garantijos investuotojams tarptautiniams ir taip pat, kad administracijos mažiau kištus į verslo reikalus Mes galime pagalvoti, kaip sustiprinti demokratiją, stabilumą ir taiką. Ir mes e, galėtume tą darydami nepamiršti, kad kai kurio šalių e, darbo atverkė to regiono atžvilgių gali e, pakengti kai kurioms regiono šalims, įskaitant silpnesnės. Mes turėtume žiūrėti tą šalis kaip į, ir į lygiavertį partnerį. Taip pat mes galime um, įsivaizduoti save kaip tiltą siejantį tas skirtingas e, kultūras. Mes e, galėtume iš esmės padiskutuoti šiandieną ir tokiu būdu galėtume e, geriau prisidėti prie, um, prie geresnių ryšių su šiuo mm, regionu. Šešėlinį pranešėjai EPP atstovo Landsbergio nėra, ar kas nors kitas yra? Nematau. Marina. Ačiū. Arena. Dėkoju a, už tą pristatymą. Centrinė Azija tikrai yra Europai strateginės svarbos regionas, mes visi tą suprantame ir pripažįstame, tai yra ne tik ekonominė ar prekybos galimybė, bet taip pat e, tai susijęs su didžiuliais iššūkiais e, socialinėje žmogaus teisų srityje. E, kur pranešime kalbama apie ekonomikos privalumus kaip bendradarbiavimo ir partnerystės sutartys. Mes matome pažangą Uzbekistano kovoje su vaikų darbu, bet mes tai užsitikriname dialogo pagalba e, su tarptautinė darbo organizacija, pirmiausia pagal tekstilės protokolą. Europos Sąjunga turėtų atsižvelgti į tą pozityvų poslinkį. E, taip pat e, Kirgistanui svarstama galimybė suteikti preferencinį tarifų sistemą, bet pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti tai, e, kaip yra su e, pilietinė visuomenė, Kirgistane kankinimai yra įprastas reiškinys, neįgyvendinta programa speciali e, skirta kovoti su kankinimais ir žemnančių elgesių turi ta programa ir sistema pradėti veikti, ko ir tada tik tai galėsime kalbėti apie preferencinius tarimus. Toliau ES centrinės Azijos energetiniai priekybos ryšiai yra pasirašyti 15 metais tam tikri susitarimai, bet mes turime akcentuoti tvarų gamtos išteklių naudojimą. Mūsų kolegos turi prisiminti, kad E, žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės pirmiausiai turi būti gerbiamas tose šalyse prieš e, ir tai mes turime būti tikri prieš e, pradėdami mm, glaudesnį ekonominį bendradarbiavimą. Uh, uh Pono Štabačio nėra, jis prašė perduoti jo keletą minčių. EKR frakcija mano, kad Centrinė Azija yra strateginės svarbos regionas, todėl mes Esame už prekybos ir energetinių ryšių stiprinimą tarp ES ir Centrinės Azijos šalių. Šios strategijos peržiūra mūsų nuomonė turėtų atsižvelgti į didėjančius skirtumus socialinėme išsivystime tarp penkių Centrinės Azijos šalių, tačiau taip pat reikia matyti didesnį lankstumą regioninėse programuose, kad nebūtinai turėtume įtraukti e, visas penkias šalis kartu, e, o taip pat įtraukti tokias šalis kaip Afganistanas, Mongolija, Azerbaidžianas, tuomet mūsų požiūris būtų labiau tikslingas. Strategijos peržiūra turėtų užtikrinti didesnę sinergiją, nuoseklumą, suderinamumą tarp įvairių išorės e, finansinių priemonių naudojimų regione. Taip pat reikia sustiprinti koordinavimą su EBRD ir Europos investicijų banko. ES lėšų paskirstimas e, turėtų atlyginti rezultatų pasiekimą pagal kriterijus, kurie turėtų būti numatyti atskirom šalims. Na ir dabar grįžtu prie ankstesnio pranešimo aspektų. Gervaldysena, skaidrus, skaidrus viešųjų išteklių valdymas yra labai svarbu ir šiame kontekste ši strategija turėtų stiprinti paramą šalims, dedant pastangas kovoti su korupcija. Ir taip pat skatinant demokratinę transformaciją, pavyzdžiui, gilinant žmogaus teisų dialogus įtraukiant visas interesuotas šalis ir prioritizuojant įstatymų viršinybę. Manau, kad tai yra svarbiausi aspektai, kuriuos norime suformuoluoti. Ačiū. Ką tik mačiau poną Takulą, tačiau dabar jo nėra. Ar jūs norite vietoje kažką pasakyti? Ačiū labai trumpai, noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad ES suprastų, jog Centrinėje Azijoje yra ir kitų veikėjų, pavyzdžiui, Kinijos, Rusijos, jos labai suinteresuotos savo įtaką tom šalims. Ir tuo pat metu, kaip ką tik stebėjau rinkimus Kirgistane, šių šalių gyventojai puikiai supranta demokratijos vertę ir tai, ką tai gali reikšti platesniam vystimosi suvokimui, ne tik ekonominiam, bet ir platesniam kovai su korupcija, pagrindinių laisvių, žmogaus teisų apsaugai. Ir nors mes jau keletą metų matome, kad ES žvelgia į savo problemas e, ar savo, kabutėse, krize, labai svarbu vis tiek dalyvauti pasauliniu mastu ir suprasti ne tik, kur yra kokių Europai galimybių prekybai, vertybių srityje, kaip pabrėžia ir naujoji prekybos strategija, kurią paskelbė komisija, Tačiau reikia suprasti, kad jeigu mes neveiksime, kiti užims tą vietą ir turėsime tam tikras pasiekmes. Todėl aš pritariu tam abecingam pažiūriui Centrinės Azijos atžvilgių ir dirbsime kartu su pranešėju, kad ryškintume svarbiausius aspektus. Ačiū. Pana Šolcis. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad mūsų šiandien pranešėjo nėra, tačiau aš norėčiau pasakyti tris dalykus, kuriais sutinku su kolegomis, kad tai yra labai svarbus regionas. Nes kalbame apie pasaulinę prekybos, gamybos grandinę, pasaulinius ryšius. Tai yra regionas, kuris turi didžiulius pradinius išteklius, didžiulį ekonominį potencialą. Galbūt jie šiuo metu snaudžia, tačiau ateityje e, juos, jų nukreips visų akis. Todėl atidžiai turime stebėti, kas vyksta jau seniai tose šalise, kaip elgiamasi su verslu, koks vaidmuo yra privataus sektoriaus, kalbant apie pradinių išteklių išgavimą ir kokį poveikį visą tai turi realiai žmonių situacijai. Ir žvelgiant visas šias šalis, reikia nepamiršti tų svarbių demokratinių standartų. Aš manau, kad jeigu viskas, ką mes darysime, būtų tik kova dėl ekonominių išteklių, tai mes iš tikrųjų ne pakankamai įsigilinsime į tam tikras sritis, mums reikia tikrų partnerysčių. Taip pat e, turime galvoti apie ryšį tarp ekonominės ir politinės plėtros, nes e, Rusija ir Kinija bei JAV e, į tuos klausimus žiūri rimtai ir jie bando labai e, vaidinti didelį vaidmenį regione. Mes turime nepamiršti gilintis ir jų poziciją. Tai bus tam tikras mūšis dėl vietos ir ekonominių interesų. Mes turime užtikrinti taip pat, kad užtikrinsime e, skaidrius skaidrų vystimasi to regiono žmonėms. Tai reiškia gerą valdyseną, demokratizaciją, žmogaus teisės. Tai yra labai svarbus parametrai. Ir e, mes turime taip pat e, vertimo kriterijus deramus nustatyti. E, Pane Keller, dėkuoju šešėlinim pranešėjas. Mūsų paprašė pasakyti štai ką. Pranešėjai kad žalieji pritarė FED pranešėjai, kad bendradarbiavimas su Centrinės Azijos šalimis turėtų būti stiprinamas, remiantis bendromis vertybėmis, kaip O ilgalaikiai prioritetai yra žmogaus teisės ir įstatymų viršenybė. Tai jau buvo pasakyta tada, kai buvo tvirtinama strategija dar 2007 metais. Ir turime tęsti šią, šį darbą. Viena vertus stiprėjo ekonominis bendradavimas ir integracija, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, partnerystės sutarimas su Kazakstanu numato prekybos e, dalis. Kita vertus, kai kalbam apie žmogaus teisus, demokratinius standartus, e, pagrindinės e, laisvės, situacija pablogėjo. Viena vertus ekonominė integracija gerėja, kita vertus kiti dalykai prastėja, turime to nepamiršti. Ypač ten, kur turime partnerystės susitarimus, su e, prekybos dalimis dėl patekimo į rinką, labai svarbu numatyti aiškius e, žmogaus teisų stebėjimo mechanizmus siekiant e, panaudoti ir suspendavimo sąlygas ar nuostatas. Ir šią prasme ES neturėtų duoti ekonominių premijų. Turime būti nuoseklus ir griežti ypač kalbant apie protokolo tekstą su Uzbekistanu. Ačiū, panas Fra. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu kolegų e, nuomonėj, kad kad didžioji užsienio politika ir ekonominė politika centrinės fizikos atžvilgių yra svarbi. Aš savo atžvilgių atveju noriu pasakyti, kad čia yra strateginis dalykas, tačiau Europos Sąjunga neturėtų kariau vykdyti ekonominio karo su Rusija, tai yra didelė valstybė, nereikia su ją kariauti. Taip pat Šis regionas yra strategiškai svarbus Europos Sąjungai ir Sąjunga turėtų stengtis ko geriau e, bendradarbiauti su, ir remti bendradarbiavimą tarptų valstybių ir Rusijos. Ir paskutinis dalykas e, dėl ekonominio vystimosi, sakyčiau, kad nereikia moralizuoti šiams valstybėms narėms, e, nes kartais E, žmogaus teisų ir galbėtai klausimai. Mm, e, reiškia, kad nu, mes turime bandyti suprasti tas šalis visų pirma. Merci beaucoup. Labai ačiū. E, komisijos vardu panas Valaskės. Ačiū, ponė pirmininkė, pabandysiu išsakyti mūsų nuomonę trumpai dėl mūsų santykių su šiomis penkiomis šalimis, net svarbiausius to elementus ir taip pat Rusijos, Kinijos aspektą. Dėl Kazakstano, kaip žinote, turime gerus e, investicijų ir prekybos e, santykius dėl situacijos pagerėjimo toje šalyje per 15 e, metų. 80 procentai prekybos su šio regionu yra būtent su Kazakstanu, būtent daugiausia dėl angliavandenilių importo. Esame pasirašę partnerystės sustarimą, jie e, ketina stoti į pasaulio prekybos organizaciją, mes esame pasirašę dvišalį sustarimą, e, tai yra pasirašysime e, artimiausiame tų dvišalį sustarimą, tai yra didžiausi žingsniai bendradarbiavime su šia šalimi ir tikimės tikimės, kad PPO įsipareigojimų ir sustiprintų partnerystės sustarimo įsipareigojimų gyvendinimas bus sėkmingas dėl Uzbekistano. Paskutinio meto įvykiai yra tokie, kad mes kalbėjome apie pro, e, tekstilės protokolo klausimus visų e, komitete e, pavasarį Šiame komitete matome, kad bendravimas tarp parlamento komisijos ir išorės veiksmų tarnybos yra sėkmingas. Situacija dėl to Uzbekistane pasikeitė, tą turime pamiršti. To neturime pamiršti ir siekti tolesnės pažangos šioje srityje. Stebėsime, kokia bus TDO ataskaita šiems metams ją turėtume gauti po vieno, dviejų mėnesių. Dėl Uzbekistano čia yra didelis potencialas, tai yra gyventojų daugiausiai turinti šalis regione ir aišku, mus domina višalės prekybos plėtojimas, jos domina technologija, kurią gali užtikrinti ES investuotojai, tačiau yra problemų su investiciniu klimatu, skaitant užsienio valiutos konvertavimo mechanizmą, tai yra didžiausia kliūtis investicijoms. Dėl Turkmenistano, aišku, čia yra didžiulis potencialas dėl angliavandenilių išteklių ir dirbama čia su energijos generaliniu direktoratu šioje srityje esame nustatę keturia šaliai darybų procesą prasidėjusi šių metų vasarą tai yra Azerbaidžanas, Gruzija, Turkija, e, Turkmenistanas. Tai yra e, pozityvus dalykai. Kirgistanas yra maža ekonomika, mažų pajamų ekonomika, ką tik prisijungusi prie Eurazijos ekonominės sąjungos. Ji jau seniai yra PPO narė, skirtingai nuo kitų šalių, nors Tadžikija ką tik įstojo PPO, Kazakstanas dar ruošiasi įstoti. Um, ši šalis daug uh, turi verslo ryšių su Kinija, tačiau dėl to jiems kils uh, problemų, ko gero, dėl to. E, jie dirba perdirbimo prekių ir žaliavų iš Kinijos srityje. Ši šalis įdomi dėl to, kad yra daug netrastų angliavandenilių išteklių, tačiau investicijų klimato prasme šalis yra sudėtinga. Nes, ir, o, investicijų iš tikrųjų e, panaudoti tuos išteklius reikia daug. Ir energetikos bendrovės, aišku, labai domisi šio darbu šioje šalyje, tačiau procesas yra labai lėtas. Dėl Kinijos ir Rusijos. Kiekvienos jų požiūris yra skirtingas šio regiono atžvilgių. Kaip žinote, su Kinija dirbame artimai siekdami plėtoti sinergiją, turėčiau Jūs informuoti, kad birželio 29 dieną per ES ir Kinijos vadovų sustikimą lyderiai sutarė ieškoti sinergijos tarp Kinijos šilko kelio ir ES e, iniciatyvų, ypač Junkerio plano ir ES energetinių tinklų. Ir reikėjo kurti platformą plėtojant šias sinergijas. Ir e, Šiemet buvo pasirašytas e, supratimo memorandumas tarp Kinijos ir Europos Sąjungos e, per ekonominį ir pinigų politikos dialogą Pekine. Ir čia numatytos svarbiausias detalės e, plėtojant sujungimo platformą. 16 metų pavasarį įvyks pirmas aukšto lygio platformos susitikimas, taigi darbas su Kinėje vyksta, kai kalbam apie praktinius dalykus, na, o dėl Rusijos Jūs tikriausiai žinote, kad problematika šiek tiek skiriasi čia. Jie e, stumė prieki Eurazijos integracija pradėta 2010 metais, sukūrus Muitų sąjungą. Ir Eurazijos sutartis buvo pasirašyta Astanoje praėjusiu metu gegužės mėnesį. Apskritai mes tai sveikiname, nes regioninė integracija yra pozityvu ES e, e, požiūriu, nes jeigu tai pagrista PPO principais, e, jeigu tai yra suverenus valstybių narių pasirinkimas. Taigi iš esmės tiek. Kai dėl bendrų regiono perspektyvų, tai mes suvokiame, kokios yra problemos dėl investicijų klimato, korupcijos, įstatymų viršenybės, visi šie klausimai keliami nuolat susitikimuose su tų šalių pareigūnais bendradarbiavimas su išorės veiksmų tarnyba šiuose srityse yra puikus ir mes bandome kelti šios klausimus nuolat. Uzbekistano atveju mes suprantame, kad kuo daugiau bendradarbiavime, kuo daugiau palaikome ryšių, tuo daugiau spaudimo galime daryti ir poveikis tuo yra didesnis. Ačiū. Labai ačiū. Dabar pranešėjas. Sì, grazie Presidente. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už pastabas ir komisijai už apipendrinimus. Mūsų pozicijos, man atrodo, daug maž sutampa, taigi esu įsitikinęs, kad ir toliau galėsime dirbti gan produktyviai. Dėkoju. Dėkoju. pakeitimų pateikimo terminas yra. Vertimų terminas. Tiksliau 19 lapkričio aptarsime šią nuomonę, o pakeitimai gali būti teikiami iki 24 lapkričio dienos. Dabar vyks vertimų procesas. Dabar šeštas darbo atvarkės klausimas. Čia kalbame apie skaidrumą, atskaitomybę ir integralumą, vientisumą ES institucijose. Mes rengėme nuomonę AFKO komiteto pranešimui. Turime jau projektą kolegos. Čia situacija yra ta, kad trūksta pasitikėjimo ir dėl to mes turime užtikrinti, kad institucijos dirbtų optimaliau ir turime daugiau dėmesio skirti komunikacijai, procedūroms, komunikacijoms, procedūroms, kitiems dalykams, kad ryšiams su visuomenė, kad e, žmonės suprastų, kas vyksta ir kokiu mes siekiame tikslų, kokią vykdome politiką, kaip ta politika yra formuojama. Ir turime geriau įtvirtinti tokį darbo metodą institucijose. Ir toks uždavinys tenka visoms ES institucijoms. Turime užtikrinti racionalų bendradarbiavimą tarp institucijų ir valstybių narių. Kai kalbame apie skaidrumą, pažvelgtumėme į dėrybų dėl priekybinių sustarimų įgaliojimus. Labai retai yra paskelbiami tokie įgaliojimai, dėrybiniai mandatai. Ir atrodytų, kad geriau užtikrintumėme pasitikėjimą savo darbu, jeigu skaidriau apie jį informuotumėme. Taigi yra iš tiesų daug dar, ką galima nuveikti, kad būtų geriau bendravimo su išorės pasauliu. Ypač turint omenyje visą informaciją, kuri yra susijusi su priekyba. tai yra susiję ir su šiais sprendimais bei pirminių antinių teisės aktų įgyvendinimu. Tai sprendimai turi būti publikuojami. Ir tada mažiau reiktų keisti tarp institucinį bendradarbiavimą. Turime tarp institucinį susitarimą su komisija, kuris dabar yra peržiūrimas Ir aš manau, kad čia reiktų numatyti naujus elementus. Ir aišku, tas nebus įmanoma, jeigu Europos parlamentas tam nepritars. Taigi, įgyvendinimas turi vykti pagal atitinkamus etapus ir visos institucijos turi gauti tą informaciją, įskaitant ir parlamentą. Ir taip pat yra peržiūros nuostata svarbi. Reikia žiūrėti, ar keičiamos yra sutartys ar ne, priedai yra labai svarbus. Dėl priedų irgi reikalinga susitarti, kad ta demokratinė kontrolė būtų užtikrinta. Toliau kalbant apie skaidrumą, komisija peržiūrėsi devinių įgaliojimų skaidrumą, sakė, kad pritarė tam, kad būtų skelbiami viešai dirbiniai įgaliojimai, bet tam turi pritarti, pritarti ir valstybės narės ir čia kalba neina apie vieną sakinį, kalba eina tai, kad apie tai turi apsispręsti, dėl to turi apsispręsti ir valstybės narės. Yra starimas tarp parlamento ir komisijos. Jis yra peržiūrimas. O kalbant apie tarp institucinį sustarimą tarp parlamento ir tarybos, čia irgi svarbu panalizuoti šį klausimą, kad toks požiūris taptų privalomu Taigi bandymai užtikrinti daugiau skaidrumo, tojimasi naujoji komisija. Yra susiję ir su tuo, kas reikalinga, kad dokumentai būtų skelbiami viešai, taip pat kokios reikalingos publikacijos. Čia turime ir taip sutartį ir dokumentai nėra skelbiami viešai prieinamuose tinklapiuose, bet čia galbūt galime pagerinti situaciją, pavyzdžiui, protokolai dėrybų metu irgi yra įdomus žmonėms ir tie protokolai galėtų būti irgi talpinami tinklapiuose. Na, o kalbant apie parlamentą, galėjau pačioje pradžioje pasakyti, kad buvo pasiektas svarbus dalykas, būtent, kad visiems parlamentarams būtų teikta galimybė supažinti su riboto naudojimo dokumentais, tame tai tip dokumentų dalymosi tinklapyje, priekybos komiteto tinklapyje yra galimybė susipažinti su tais dokumentais iki sausio pirmosios dienos. Tik 28 parlamentarai naudojasi tais dokumentais Taigi aš paraginčiau, kad visi 700 ir daugiau parlamentarų gautų galimybę susipažinti su tais dokumentais. Dabar galimybė susipažinti su riboto naudojimo dokumentais yra numatyta daugiau parlamentarų ir aš manau, kad suvestiniai tekstai taip pat per kelias dienas bus prieinami parlamentarams. Aš manau, kad labai svarbu, kad visi prireikė beveik vienerių metų, kad to pasiektumėme, gal šiek tiek ilgokai. Komisijos narė Malmström dalyvavo tose diskusijose ir prireikė laiko, kol mes susitarėme dėl to. Taip pat reikalinga ir tam, tik, reikalingas tam tikros vidinės procedūros, nes susitarimuose kalbama apie tai, kad reikia užtikrinti skaidrumą ir svarbu, kad pinės procedūros būtų vykdomos, ko galima greičiau. Jeigu pavyks užtikrinti galimybę geriau kolegams susipažinti su tais dokumentais ir daugiau užtikrinsime skaidrumo, tai tada, aišku, reikės kalbėti ir klasifikavimą, dokumentų klasifikavimą, uh, būtent kurie gali būti skelbiami, kurie ne. Teisingumo teismas priėmė sprendimą, kur sakoma, kad dokumentų klasifikavimo kriterijai turi būti irgi viešai skelbiami. Ir kaip ES institucija mes turime pasirūpinti, kad teisėtai būtų parengti dokumentų klasifikavimo kriterijai, kad visas tas procesas būtų skaidrus. Toliau yra ir klausimas dėl visuomenės, galimybės visuomenės susipažinti su dokumentais. Tarp institucinio susitarimo su komisija pagrindu galimybė susipažinti su tais dokumentais yra labiau ribota nei visuomenė galbūt norėtų. ir mes norime, kad tokia galimybė būtų išplėsta. Taigi mes e, suderinsime procedūros, kad kriterijai būtų taikomi vienodi. E, ombudsmenės e, tarnyba pas, paskelbė rekomendaciją 2005 m. Liepos mėnesį, kur kalbama apie galimybę susipažinti su dėrybiniais dokumentais. Ir toje rekomendacijoje, man atrodo, buvo kreipiamas į visas ES institucijas, kad jos įgyvendintų ombudsmenės tarnybos rekomendacijas. Ne tik dėl TTIP dėrybų, bet ir visų kitų dėrybų. Toliau visos tos diskusijos dėl tai tip sutarties, kas kalbasi su kuo ir kas įtakoja tas dėrybas. Aišku, čia irgi labai svarbus klausimas. Reikia pamastyti apie tokį susiekamumą, įtakos susiekamumą ar, ar, ar panašiai. Ir Cecilija Malmström apie tai kalbėjo, bando tą klausimą spręsti, bet aš manau, kad reikia imtis žingsnių teisinga kryptimi pagal teisėkros procedūrą. O kalbant apie skaidrumą ir tai, kad procesas būtų privalomai skaidrus, aišku, parlamentas visuomet stengsis užtikrinti, kuo galima daugiau skaidrumo. Taigi, tokios būtų mano pastabos, tokie pasiūlymai. Dabar žodis šešėliniams referentams. Pono Koval nėra. Pone Valėzė, ar norite pasakyti? Pono Roval vardu? Ne. Kempul nėra taip pat. Ponios Arnės nėra Maryčia. Ačiū. Panašu, kad aš viena galiu pasakyti liberalų frakcijos vardu. Džiaugiamės jūsų atliktų darbų dėl šios nuomonės projekto bendrai Čia tai yra viskas labai aišku, būtent kad priekybos politikos lūkesčiai ir tai, kaip įvairūs interesuoti asmenys tuo domisi, situacija keičiasi ir daugiau matome tokių viešų diskusijų ir e, norime įtraukti žmonės ir žmonės dėl to nori gauti daugiau informacijos. Čia galime kalbėti ne tik apie tai, taip susitarimą, bet plačiau. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad čia prašymas ne tik gauti informacijos, bet ir galimybė būti išklausytiems. Ir tai yra du skirtingi dalykai, nes dažnai tai, kas įvardyjama skaidrumu, tai yra ir galimybė pasisakyti tam tikrais klausimais. Mūsų frakcija labai džiaugiasi dėl Europos komisijos žingsnių ir to, kad jie žengė tuos žingsnius ir tai taip dėrybos yra pačios skaidriausios dėrybos bent jau kol kas. Mes matėme išsamius sąrašus ir to, ką būtų dar galima nuveikti. Ir aš manau, kad e, tikiuosi, kad bus tai įgyvendinta. Svarbu, kad komisija taip pat ir išplėstų tas skaidrumo priemonės ir jas taikytų ne tik, ne tik tai tip dėryboms, bet įgyvendintų ir kitų dėrybų atžvilgių, kaip yra sakoma, uh, naujoje prekybos strategijoje. Akivaizdu, kad ES turėtų reikalauti daugiau, bet mes be prekybinių partnerių to nepadarysime, dėrybinių partnerių to nepadarysime. Ir dėl to turime išlikti realistais, realistiškai vertinti tai, kas bus, jeigu tik ES bus skaidri, o kita dėrybų pusė to nedarys. Tai tada, aišku, tai turės neigiamos įtakos mūsų dėrybiniai pozicijai ir turime, aišku, mes tą pripažinti. Taip pat aišku, aišku kad valstybės narės turi irgi į tai įsitraukti. Tas pasakyti nėra apie proceso legitimumą. Tiesa, kad labai skiriasi galimybė susipažinti dokumentais valstybės narėse ir dėl to yra labai daug sumaišties ir lyg atrodo, kad ne vienodai elgiamasi su tais e, vienos ar kitos šalies piliečiais, taigi ES turi kažkaip suvienodinti, kiek įmanoma, tas sąlygas ir taip pat manau, kad valstybės narės turi suvaidinti svarbesnį vaidmenį tame, kad būtų išklausyti suinteresuoti asmenys ir piliečiai. Ne tik čia svarbi galimybė susipažinti dokumentais, bet galimybė įsitraukti į diskusijas, dalyvauti renginiuose, debatuose, ne tik, kad tie dokumentai yra patalpinami svetainėse. Ir dar Mes sieksime daugiau skaidrumo kiek įmanoma šiose procedūrose, bet mes žinome, kad tą turi daryti ne tik ES, matėme gerų pasiūlymų šioje nuomonėje ir aš norėčiau pabrėžti, kad mums, mūsų politiniai partijai tai yra labai svarbu ir politiniai frakcijai tai yra labai svarbu. Mes netgi esame iškėlę bylų teisingumo teisme dėl skaidrumo ir esame laimėję tas bylas. Taigi, laukiu tolesnio darbo, rengiant tobulinančią nuomonę, nes tai yra svarbu piliečiams ir labai svarbu, kad prioritetai būtų realistiški ir veiksmai būtų realistiški siekiant pagerinti skaidrumą priekybinėse sutartyse atsižvelgiant į tą tai, siūlė komisija, ko nori parlamentas ir kad būtų legitimumas užtikrinamas, kai vyksta svarbios dėrybos, kurių ėmasi ES siekdama pagerinti piliečių gerbuvį ir kitų žmonių gerovę. Ačiū. Helmut Scholz. Ačiū, Marija Helmut aspektas. Ačiū pranešėjai. Manau, kad šis klausimas yra vienas iš svarbiausių klausimų, kuris turi būti sprendžiamas ne tik es lygmeniu, bet ir valstybėse narėse. Jis nepaprastai svarbus visiems. Norėčiau pasidžiaugti, kad turime pranešę iš pagrindinio komiteto ir labai svarbu, kad mm, mes iš vairių aspektų apžvelgsime šį klausimą, nes e, tai svarbu vertinant skaidrumo dalykus, reikia užtikrinti, kad Europos parlamentas galėtų išvelgti visus elementus teisėkros e, procedūros. Dėl papildomų minčių. Jūsų pranešimų projektas tikrai labai geras. Dar norėčiau sureaguoti tai, ką sakė Maryčia. E, galiausiai kalbame apie mūsų autoritetą, pasitikėjimą mumis. Tai yra galimybė kalbėti piliečių vardu piliečiams ne tik svarbu užsitikrinti geras paslaugas ar kainų įvairovę, bet taip pat dėrybų proceso skaidrumas. Mes kiekviename e, etape turime klausti, e, kokiamis sąlygomis vyksta dėrybos, kokie kriterijai naudomi ir panašiai. Man regis reikia sustiprinti keletą elementų e, šiuo požiūriu. Antra. Norėčiau paraginti tarybą sureaguoti, rengiant taip institucinį e, susitarimą į tuos elementus darybų. Procese mes turime nepamiršti, kad piliečiai labai atidžiai seka į tai, kas vyksta ir turime užsitikrinti, kad mūsų susitarime su taryba atsispindėtų mūsų pareigos piliečiams. Jeigu tarp institucinis sustarimas, trišalis sustarimas e, su kitomis dviem institucijomis nebus geras, tai tuomet mes taip pat prarasime piliečių pasitikėjimą. Tai labai svarbu. Trečia, mano nuomonė, reikėtų siekti e, kreiptis tvirčiau į partnerį šalis. Mes galime kalbėti apie skaidrumą, kol užkimsime tarpusavėje, tačiau turime suprasti, kokia buvo mūsų pašnekovų darybių, darybų partnerių pradinė pozicija, kad viską suprastume. Iš esmės, tai turėtume prisiminti, kalbėdami apie darybą su partneriamis šalimis, e, kalbu apie skaidrumą, diskusijų pradžią. Mes turime žinoti, kaip prasidėjo darybos, pavyzdžiui. Tokia buvo pradžia. Ir ketvirta, turime kelti klausimą patys, ką reiškia skaidrumą. Maryčia trumpai apie tai kalbėjo. Tai yra daugiau ne tik kontrolė ar priežiūra. Tai yra ir tam tikrų taisyklių laikymasis. Turime labai aiškiai pasakyti, kas yra skaidrumas. Man atrodo, tai yra būtina sąlyga bet kokioms sėkmingoms daryboms. Pone Keller, ačiū. Dėkuoju už nuomonės projektą, mes labai patenkinti esame ją. Vieną dalyką mūsų nuomonę galima būtų pridėti, tai yra tarp institucinis tarimas su taryba, nežinau kodėl nėra jo įrašyta, galbūt galėtumėte paaiškinti tai. Dėl kurių specifinių pastebėjimų. Mūsų nuomonė galima būtų sustiprinti formuluotės kai kur, pavyzdžiui, pirmoje pastraipoje kalbama apie tai, kad informacija apie prekybos darybas e, skelbiama rinkėjam. Visuomeniai mums atrodo reikėtų sukonkretintai, nes komisija sako, kad jau ir tai pakankamai viskas daroma, taigi mes galbūt parengsime pakeitimą ir šiek tiek sukonkretinsime šią nuostatą. Antroji pastraipa Kalbama apie prekybos sustarimų laikinai taikymą, bet ne visiškai aišku, ko mes norime, ko mes norime iš tokių laikinųjų susitarimų. E, mes galbūt konkrečiau galėtume kalbėti apie tai, pavyzdžiui, ar apie parlamento balsavimą, pasakydami ir panašiai. Penktoji pastraipa mūsų nuomonė reikėtų kalbėti ne tik apie poveikio vertinimą, bet ir apie tvarų poveikio vertinimą. Tai būtų aiškiau. Jau gausime į dabartį, prisiminsime, kad dabartinis vadovas poveikio vertinimo yra peržymas, e, viso viešosios konsultacijos vyko, parlamentas dalyvavo ir taip pat reikia galvoti, kaip apsaugoti informatorius e, vidinius prekybos kontekste ir apie sąlygas tose skaityklose. Ačiū ir mes pateiksime savo pakeitimus. Ponas Borelis. Dėkui. Pirmininkė. Dokumentas yra mums labai svarbus, saugant Europos Sąjungos interesus, ginant juos. E, ko nori piliečiai, ką jie sako. Jie sako, kad labai sudėtinga suvokti, ką daro ES, kodėl ir koks yra poveikis veiksmų ES. Mes kalbame apie skaidrumą, atsakomybę, vientisumą. Tai yra labai aktualūs klausimai. Mes turime juos iškart spręsti, jeigu norėtume e, suteikti didesnį pasitikėjimą politiniais veiksmais. Taip pat reikia E, geriau informuoti piliečius e, apie tai, ką mes darome. Labai džiaugiuosi, kad mes turėtume, turėsime priemonę, kuri sustiprina skaidrumą. Taip pat e, komitete bus viskas aiškiau, nes kartais mums, Europos parlamento nariams, sunku gauti visą informaciją, pavyzdžiui, apie darybas. Trečioji pastraipa dabar E, dėl TTIP e, ne viskas yra aišku. Reikia kalbėti ne tik tai apie TTIP darybas, bet ir apie kitas ateityje vykstančias darybas. Mes neturėtume pamiršti ir to, kad kai kurie priedai yra slapti įslaptinti. Aš tikiuosi, kad situacija pasikeis ir dokumentai bus paskelbti. Ir tai labai svarbu Europos parlamentui, nes mes esame tiesiogiai išrinkti piliečių atstovai. Mes turime gauti daugiau informacijos, sustikrinti daugiau skaidrumo piliečiams, pilietiniai visuomeniai. Tai labai svarbu e, dalyvaujamai e, demokratijai, nes piliečiai turi gauti visą informaciją. Man labai e, patinka ketvirtasis punktas labai aiškiai reikia apibriežti konfidencialumo kriterijus ir juos taikyti tuos kriterijus labai labai siaurai. E, iš tikrųjų reikia įrodyti, kad e, dokumentai turi pagrindą būti įslaptinti. Šeštasis, septintasis punktai, e, lobistai, reikia daugiau toje srityje skaidrumo, reikia aiškiai pasakyti, kas atstovauja kokiems interesams, kokiai spaudimo grupė ar lobistų grupiai. Toliau institucinis bendradarbiavimas, keitimas informacija, siekiant didesnio skaidrumo, mes kaip parlamentas turime akcentuoti tą dalyką. Ir penktas dar punktas poveikio vertinimai labai svarbu užtikrinti patikimumą tokių vertinimų tai svarbu tam, kad mes galėtume suvokti, ką mes darome ir, pavyzdžiui, nepamiršti, kad kai kurie sustarimai dėl prekybos gali turėti neigiamų daug pasiekmių e, Europos Sąjungai. Baigdamas noriu pasakyti, kad turime gerą dokumentą, mes galime dabar pamastyti apie ateitį, apie legitimumą Europos Sąjungos veiksmų piliečių akise. Dėkuoju. Pirmininkė, jūs. Teran, ponas Teran, pirmininkė, jūs kalbėjote apie tuos dalykus svarbius, pavyzdžiui, kad Europos piliečiai negauna pakankamai informacijos. E, e, TTIP darybų kontekste buvo kalbama labai apie e, lobistus, su lobistais, bet su piliečiais buvo labai nedaug kalbama, piliečiai teikia peticijas e, nacionaliniu mastu ar ES mastu, kreipiasi į deputatus, skundžiasi dėl to, kad trūksta skaidrumo, trūksta vientisumo komisijos pateiktose pasiūlymuose. Porą pavyzdžių iliustruoti mano žodžiams. Pirmiausiai, farmacijos pramonė e, lobistai labai stipriai veikia šią srityje. 40 milijonų eurų buvo skirta lobistams e, pernai. farmacijos įmonių asociacija 50 susitikimų surenkė su Europos komisija ir matome, kad lobistai ES yra mėgstamiausias pašnekovas tarsi. Kitas dalykas dėl Ukrainos. Mm, bijomasi, kad Ukraina ne, nesilaikys įsipareigojimų žmogaus teisų srityje ir neužtikrins pakankamai skaidrumo, bet į tai tarsi nežiūrima pakankamai rimtai ir taikomi skirtingai kriterijai. Visuomet ES sprendžia, bet kai bus dėl piliečių, tam, kad įgytume jų pasitikėjimą ir išlaikytume, reikia daugiau skaidrumo. Džiūd. Um, Ačiū pirmininkė, norėjau pakalbėti apie tai, nes tai yra labai svarbi diskusija, kai kalbant apie prekybos politiką. Pirmasis jūsų punktas nuomonėje yra labai teisingas. Skaidrumas yra labai svarbus, e, užtikrinant visuomenės pasitikėjimą prie Europos prekybos politiką. Todėl turime būti konkretus, siūlydami tai, ką siūlome, tačiau taip pat turime kelti kartelę, ko galima aukščiau, nes tik taip susigražinsime visuomenės pasitikėjimą, jeigu parodinsime, kad mes atsovame jų interesus nuolat. Pritariu jūsų komentarui dėl aiškių kriterijų dėl dirbtinio dokumentų perklasifikavimo. Paskutiniu metu matoma, matėme, kaip tai paveikia mus ir mūsų galimybės dalyvauti pirkybos darybose. Yra du elementai, kurios turime, apie kuriuos turime pagalvoti taip pat. Pirmiausia, TTIP darybose e, sukurta nauja struktūra per patariamai komitetą komisijoje, kuris įtraukia ir pilietinės visuomenės atstovus. Turėtume pagalvoti, koks yra santykis tarp parlamento ir šio patariamojo komiteto, nes jie pateikia vis pilietinės visuomenės nuomonės toms e, tai darybų komandai tokia perspektyva gali būti įdomi ir parlamento darbo perspektyvoje. Taigi mūsų ryšiai su pilietinė visuomenė turi vaidmenį ir e, š, tai yra svarbus ir rengiant šią nuomonę. Svarbu, kad socialiniai partneriai yra pripažįstami sutartyje kaip šalis, su kuria reikia konsultuotis įvairiais klausimais, pavyzdžiui, užimtumo klausimais, salinių sąlygų klausimais ir prekybos politikos plotmėje tai taip pat svarbu. Paskutinis dalykas, aš manau, kad labai svarbu e, reikalauti daugiau informacijos e, dėl darybų įgaliojimų. Labai gerai, kad jokie įgaliojimai būtų skirbiami viešai ir mes galėtume žmonėms juodo ant balto parodyti, dėl ko deramasi. Tačiau aš neįsivaizduoju, kodėl negalima reikalauti demokratiškos priežiūros, kuomet rengiami tie mandatai, tie įgaliojimai. Šiandien tai yra tik tai komisijos ir tarybos prerogatyva. Ar nėra būdų užtikrinti, kad ir mes galėtume prižiūrėti ir dalyvauti rengiant tokius įgaliojimus, nes būtent darybų pradžioje per tokį dalyvavimą mes galime sugražinti pasitikėjimą ir sustiprinti tų darybų legitimumą. Ačiū dabar žodis e, pranešėjai. Ačiū iš, iš AFET komiteto. APKO komiteto. Ačiū pirmininkė, labai gerai, kad Inta teikia nuomonę, aš džiaugiuosi tuo, nes kaip keli kolegos jau sakė, Tai yra labai svarbus klausimas, kai kalbame apie skaidrumą ir visuomenės domėjimąsi tuo. Aš norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Iš esmės pritariu viskam, kas parašyta nuomonės projekte, žinoma, galime tai ir papildyti. Mano nuomonė svarbiausia parlamentui yra tai, kad parlamentas nuolat laikui bėgant vis garsiau reikalauja skaidrumo. Deja, turime partnerių, kurie taip pat rimtai tai nežiūri. Klausimas, ką daryti tokioje situacijoje. Ir tai taip pat kelia klausimą dėl mūsų pačių pozicijos ir pagarbos mūsų atžvilgių iš piliečių pusės šio klausimo būtų labai gerai, jeigu šis komitetas e, rastų poziciją, kaip ką daryti. Jūsų pasiūlymas yra įdomus. E, pasirašyti organizacinį susitarimą konkrečiai dėl prekybos politikas, kuriame būtų galima tokius dalykus išspręsti, nes neprimtina, kad parlamentas reikalauja tam tikrų priemonių, e, jokios reakcijos nėra arba ta reakcija yra labai ribota. E, dėl darybų pozicijų, kaip pavyzdžiui buvo TTIP atveju ir mes neturime galimybių tapti viešesni, nes mūsų partneris nenusiteikęs siekti didesnio atvirumo, o mes paprasčiausiai tam po to pritarėme. E, valstybės narės, pavyzdžiui, dažnai nėra linkusios pasistumėti į priekį, kaip to norėtų komisija. Turbūt reikėtų laikytis principo, kad e, e, Europos parlamentas neturėtų būti prastesnėje padėtyje negu nacionalinių šalių e, parlamentai. Nes absurdiška yra tai, kad nacionalinių šalių parlamentai, nacionaliniai parlamentai turi daugiau galimybių susipažinti su dokumentais negu mes. To mes, tam mes negalime pritarti. Reikia aiškiai tai ir sakyti. Be to, aš norėčiau pabrėžti, bet tai atsispindėjęs pagrindinėme pranešime, kad kai kalbame apie teisėkuros pėtsaką, tai yra gera idėja, čia komisija galėtų pasistumėti į priekį, teikdama, kad bent jau panas Malmström darbo srityje, nors ne tik jos, bet ir jos generalinis direktoratas turėtų skelbti kontaktus su suinteresuotomis šalimis. Taip pat ir kiti svarbus žmonės, kurie dirba tose sritise, turėtų skelbti tokią informaciją, patys sprendami tokį sprendimą atitinkamose skyriuose, prekybos direktorate ir dėl tokio didelio visuomenės susidomėjo būtų pagrindas eiti į priekį. Todėl aš e, pritarsiu jūsų nuomonėj, ypač dėl to, kokiu priemonė imtis, kad mūsų balsas būtų girdimas. Na, šis pranešimas, aišku, tik tai iš dalies prisideda prie to, tačiau realusis klausimas yra toks, parlamenta, kodėl parlamentas leidžia tokiams daryboms tęstis, nors raginimai užtikrinti didesnį skaidrumą jau buvo keliami ir niekas nejuda tą linkmę, kokią mes norėtume, kad judėtų. Tai Mes lauksime jūsų galutinių pasiūlymą. Ačiū Jums už darbą. Ačiū. Na ir žodis komisijai. Ačiū pirmininkė. Ačiū už Jūsų nuomonės projektą. Turiu pasakyti, kad komisija sutinka su svarbiausiais nuomonės aspektais. Mūsų pozicija, manau, yra gana aiškiai, skaidrumas yra vienas svarbiausių principų. E, komisijos naujoje komunikacijos strategijoje, paskelbtoje prieš dvi savaitės. Šiame komunikate mes skelbėme, kad mes stiprinsime e, savo pastangas didinti skaidrumą. Taip pat paminime savo, minime savo e, raginimą tarybai skelbti visus dėrybų įgaliojimus. Tai yra svarbi proga priminti, kad šį sprendimą turi priimti taryba, ne komisija, nes būtent taryba priima įgaliojimus. Taip pat noriu pabrėžti, kad kai mes Teikiame pasiūlymus dėl darybų nurodymų tarybai, mes juos patikėme taip pat ir parlamentui. Žinoma, dokumentų paskristimas parlamente yra ribotas, tačiau aš nemanau, kad jis užkirstų kelią diskusijai e, apie tokius e, darybų įgaliojimų projektus. Tačiau būtų gerai, kad to tokie įgaliojimai būtų patikti bent jau parlamentui ir, jeigu galima, būtų paskelbti ir viešai. Taip pat mes aiškiai teigiame, kad e, skelbsime beveik visus tekstinius pasiūlymus dėl prekybos pasiūlymų, prekybos darybų, ne tik dėl TTIP. Mes ten patekėme bent jau tokius tuos pasiūlymus, kur kalbame apie patekimo į rinką elementus ir įsipareigojame e, palaikyti tokius pat e, ryšius su parlamentu, kaip darėme E, prekybos dėl transatlantinės partnerystės e, darybų, bent jau kai kalbama apie e, tam tikras sritis. Na ir aišku, tai reiškia, kad visi parlamento nariai galės supažinti su, su visais darybų dokumentais, kaip yra darybų dėl, dėl transatlantinės sutarties atveju. Komisijos atstovai sakytų, kad reikia ieškoti e, tikro balanso tarp legitimumo ir veiksmingumo. Tas pats, e, kai kalbame apie skaidrumą ir prekybos darybas, e, jeigu mes būsime skaidrus, kaip rodo pastarojo metų įvykiai, tai ne tik didina legitimumą, bet galiausiai ir mūsų darybinį efektyvumą, nes kai darėjasi nepasitikėjimo klimate, tai turi įtakos ir pačioms daryboms. Tuo pat metu reikia turbūt suprasti, kad tam tikrų momentų darybose gali būti tam tikrų taktinių sumetimų, kurie mus prastų neatskleisti tam tikrų dokumentų rušių, kai kalbama ypač apie patikimo į rinką dalykus. Ir aišku, kai dėrėsi kelis, tuo pat metu su keliais darybų partneriais, kartais gali dėrėtis su įvairiomis šalimis ir Kartais nebūtų naudinga dėryboms, jeigu A šalis žinotų, ką mes konkrečiai pasiūlyme dėl, pavyzdžiui, tarifų B šaliai. Kartais tai mus verstų e, kai kurios dokumentus e, laikyti slaptais, konfidencialiais tam tikrą laiką, tačiau e, parlamentas, aišku, turėtų teisę susipažinti su tokiais dokumentais ir parlamentas turėtų teisę įgyvendinti savo demokratinės tikrinimo pareigą. Taip pat noriu pabrėžti, kad kai tik kalbame apie galimybę susipažinti su dokumentais, yra lygirekretiškumas tarp valstybių narių ir pra, Europos parlamento. Tai yra bet koks dokumentas, kurį patikėm valstybėms narėms, patikėmas ir Europos parlamentui. Tai yra labai svarbus principas, kurį reikia atminti. Mes puikiai suprantame, kad nedidelė dalis valstybių narių labai lengvai leidžia parlamentarams susipažinti su tekstais skirtais daryboms. Tačiau, kalbant apie tekstų skaičių, tas skaičius nėra didesnis. Aišku, yra klausimas, kad yra, tose parlamentuose yra platesnė kategorija e, parlamentarių, kurie turi didesnę prieigą. Na, o tai ir yra diskusijų objektas tarp ponios Malmstron ir pono Langė. Ir manau, kad mes e, arti susitarimo esame. Ir tai būtų skurtos vienodos sąlygos, lyginant su tais nacionaliniais parlamentais, kuriuos aš minėjau ką tik. Tame, šiame kontekste taip pat mes e, e, džiaugiamės prieigos e, punktų įsteigimų. Manau, kad e, tai vienas iš sėkmingų darybų klausimų su pono Langė pastaruoju metu. Tikiu, aš manau, kad ateitie būtų galima sukurti panašią sistemą riboto naudojimo dokumentams, tačiau tam reikia tam, tikrų, e, tam tikro bendradavimo tarp informacinių technologijų specialistų įvairiose institucijose. Čia patirtis nebūtinai pati geriausia. Toliau komentaras dėl pono Gygaldo darbinio dokumento. Matau, kad TTIP srityje e, kalbama apie tai, kad parlamentarai negalės e, užsirašinėti skaitimo kambaryje. Manau, kad tai yra neteisinga. Parlamento nariai gali daryti, daryti užrašus taip yra ir komisijos e, skaitimo kambaryje ir nemanau, kad taip turėtų būti skirtingai Europos parlamente. Šią faktinę klaidą reikėtų ištaisyti. Ir paskutinis dalykas dėl išteklių. Pavyzdžiui, kai mes rengėme, pas, paskelbėme darybų dokumentus, mes ne tik juos e, pateikėme visuomenį. Mes taip pat e, pateikėme skaitimo gairias, e, tam tikrą pradinę informaciją, kad būtų e, tai užima tam tikrų reikalauja papildomų išteklių, tačiau būtų gerai, jeigu parlamentas ir mus paremtų, kai mes prašome papildomų išteklių, nes tokiems dalykams reikia daugiau išteklių. E, tačiau tai padidina mūsų darbo veiksmingumą. Manau, kad tiek ir dar kartą dėkoju pranešėjai. E, labai ačiū. Manau, kad e, palyginti su senaja komisija jaučiamas realus pokytis ir e, tie teiginiai, kad e, procedūros bus pakeistos, e, tikrai turėtų būti įtikimos. Manau, kad skaidrumo procedūrų įgyvendimas bus ilgalaikis ir ne viena vienkartinis. Kaip jau minėjome, dokumentų dalymo punktas labai svarbus kolegoms siekiant susipažinti su e, riboto naudojimo dokumentais, konsoliduotais dokumentais, kaip minėjo panas Gygold. Kai kurie nacionaliniai parlamentai turi daugiau galimybių susipažinti su dokumentais negu mes. E, Europos parlamente yra 750 narių ir jiems teisės susipažinti su dokumentais yra demokratijos prerogatyva. nes e, galų gale juk reikės pasirašyti e, dėl pažinimo su dokumentais. Aišku, kad visiems 150 narių svarbu supažinti su dokumentais, bet taip pat ir jų darbuotojams ar sekretariato nariais Maryčia ir pono Gygold E, taip pat Helmutas sakė, kad svarbu dirbti su šalimis partnerėmis, kuriamis daromis. Na ir aš pasižymėjau jūsų idėjas ir bus proga tai atspindėti ir pranešme. Senas taip pat minėjo idėją dėl sustarimo su taryba, dėl kriterijų. Taryba visada labai atsargiai žvelgia į tokius sustarimus, Tačiau galbūt šiuo atveju e, abie šalis turėtų būti suinteresuotos galimybę susipažinti su dokumentais, kadangi abi šalis turės pritarti sustarimui. Todėl siekiant pažangos, e, darantis dėl sustarimo, reikia užtikrinti pas, e, galimybę susipažinti su informacija ir taip stiprinti pasitikėjimą. Šią prasme taryba turi savo atsakomybę. Taigi ačiū labai už jūsų pastabas. Aš pasitengsiu jas atsižvelgsiu. Terminas pakeitimams yra lapkričio 23 diena, vidurdienis, 12 valanda. Ir ko gero, gruodžio 10 dieną bus balsuojama. Labai ačiū. Dabar septintasis klausimas. Šis klausimas yra susijęs su produktais iš AKR šalių, kurios turi teisę patekti į rinką ekonominės partnerystės sustarimų kontekste. Na ir dabar žodis ponui Valensai, kuris yra pranešėjas. Šiame komisijos pasiūlyme kalbama apie kodifikavimą reglamentų 2050 1.2007 kodifikavimą ir peržiūrą, tai yra rinkos prieigos e, dokumentas. Kalba eina apie produktus, kurie yra iš tam tikrų AKR šalių. Ši teisinė priemonė numato iškart prieigą prie ES rinkų be muito tarifų iš AKR šalių. Po to, kai buvo pasirašytas PPO komparatyvinės partnerystės susitarimas su ES. Po to, kai 7 metais buvo patvirtintas šis reglamentas, jis buvo keistas jau devynis kartus. Čia kalba eina apie pridarimą prie Lisabono sutarties pagal Omnibus 2 ir taip pat dėl tam tikrų primtų aktų jį reikėjo keisti. Taigi čia bandoma užtikrinti daugiau skaidrumo ir aiškumo šiam prieigos rinkos reglamentui, siekiant skaidrumo, supaprastinimo ES teisės aktuose. Pežiūros metodas yra naudojamas dėl to, kad reikia šiek tiek specifinius pokyčius numatyti ir atnaujinti tekstus, kad jie atspindėtų realybę. Tie pakeitimai susijęs su ketvirtu ir 22 peržiūros dokumento straipsniais. 22 straipsnėje kalbama apie taisyklės ir sutartie 138 straipsnį. Ta nuoroda turi būti išbraukiama, kadangi tas straipsnis buvo panaikintas Lisabono sutartyje. Pakeis, pakeistos rinkos prieigos nuostatos, trečiame arba ketvirtame straipsnėje, komisijos pasiūlyme susijęs su įgaliojimų delegavimu, pagal kuriuos komisija yra įgaliojama priimti deleguotusius aktus ir steigti sistemas, kurios yra taikomos produktams, kurie yra iš Pietų Afrikos, kai atitinkamos ES ir Pietų Afrikos priekybos ir bendradarbiavimo susitarimo nuostatos panaikins dabartinės partnerystės susitarimo nuostatas. Norėčiau priminti, kad ES dėl regioninių partnerystės susitarimų darbą baigė 13 metų Liepos mėnesį. Teisės reikalų komiteto nuomonėje yra patvirtinama, kad pasiūlymas yra paprastas kodifikavimas ir dėl to yra pakeičiami tik esminiai pakeitimai, kalbant į esamas, atsižvelgiant šią situaciją, kodifikavimas gali vykti nedelsiant ir aš siūlyčiau komisijos pasiūlymą patvirtinti be tolesnių dėrybų ar pakeitimų ir mielai išklausysiu kolegų. Ačiū. Ačiū socialistų vardu. Arena. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už pristatymą. Kalba eina apie kodifikavimo ir peržiūros procedūrą, pagal kurią būtų galima parengti vieningą tekstą, kuris būtų labiau suprantamas mūsų partneriams. Taigi čia esminių pakeitimų nėra, tiesiog komisija įtraukia į sąrašą naujas valstybės ir yra panaikinama nuoroda į sutartį, kaip jūs sakėte. Socialistų frakcija visuomet pasisakė už tai, kad būtų besistančių valstybių produktams ir mažiau pažangių valstybių produktams numatoma betarifinė prieiga prie ES rinkos. Reikia užtikrinti simetriją ir santykiuose su šiomis valstybėmis ir labai svarbu, kalbant apie partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus, atverti savo rinką toms besivystančiam šalims, dėl to mes visiškai nematome jokių problemų mm, svarstant šį klausimą. Ačiū. Dėkoju. EKR nėra. Maryčia, EKR turime frakcijos narių. Pane Saradil? Ne. Tuomet Helmutas, Maryčia irgi nieko nenori pasakyti Helmutas. Ne, kita kolegė. Ačiū. Pirmininkė. Mes nieko pridurti kaip ir neturime. Pats pro projektas yra prasmingas, reikia aišku šiek tiek pakoreguoti darbų grafiką. Na, pati tema šiek tiek uh, mūsų neramina, nes tai kenkia tam tikrų Afrikos valstybių ekonomikai, ypatingai tam, tikros, tam tikrus tų, triems ekonomikos sektoriams, taigi mes ir toliau kritikuojame tą situaciją ir norime, kad daugiau informacijos būtų pateikta apie gyvendinimo grafiką. Ačiū. E, Janik Žado? Ne. Pone Begin. Nėra jos salėje pono Ferran irgi nėra. Taigi reikia dabar pakeisti komisijos atstovus. Pone Postema. Ponas Postema. Aš esu EPA padalinio pavaduotojas. Norėčiau padėkoti pranešėjui už jo pranešimą. Norėčiau padėkoti poniai Arenai už tai, kad jie pritarė siūlymui ir norėčiau atsakyti klausimą dėl įgyvendinimo grafiko. Taip supratome tą klausimą. Kalba eina apie ekonominės partnerystės susitarimus matyti dėl kurių buvo deramasi 2014 metais. Vakarų Afrika, Pietų Afrika ir Rytų Afrika. Su jomis atitinkamai vyko tos dėrybos. Mes Vakarų Afrikoje laukiame dar, kuomet galiausiai baigtas bus pasirašymo procesas, o po jo tada tikimės, kad ministrų taryba konsultuosis oficialiai tada su Europos parlamentu, nedelsint Mes tiksliai nežinome, kada tai nutiks, kitą savaitę ar kitą mėnesį, ar reiks dar šiek tiek daugiau laiko. Tačiau dėl vakarų Afrikos EPA sutartis čia labiausiai pažengusi laiko prasme. Pietų Afrikai, Afrikos atžvilgių komisija stengiasi gauti pasiūlymą, pateikti jį tarybai, kad būtų autorizuojama pasirašymo procedūra ir pradėta įgyvendinti. Pagal įprastinę praktiką tuo pačiu metu bus konsultuojamasi su Europos parlamentu, kad galėtumėme gilinti tuos um, mainus. Tikimės, kad pasiūlymas pasirodys dar iki metų pabaigos. To mes siekiame bent jau tikimės, kad trečiasis susitarimas su Rytų Afrikos bendryje, ekonominės partnerystės susitarimas, kad irgi komisijos pasiūlymas pasirodys ir kad parlamentas taip pat bus paprašytas išsakyti savo nuomonę, gal šiek tiek čia vėliau tai įvyks, nes dabar vertimų tarnyba verčia tuo pačiu metu tos du didelius susitarimus ir matytai nulems konkrečiai kada jau parlamentas gaus tuos tekstus. Ačiū ir dėkoju. Pranešėjas ponas Valėsa. Ne, nieko nenori pridurti. Puiku. Then we will have uh, the deadline for the amendments. Terminas pateikti pakeitimus, jeigu tokių būtų. Lapkričio 24 diena. O sausio 25 tvirtinsime nuomonę. Dabar grįžtame prie penktojo punkto. Kai prisimenate, sukeitėme darbo tvarkės punktus, tai yra pranešimas apie Europos investicijų banką. Kai prisimenate, keitėmės nuomonėmis apie tai rugsėjo 22 dieną. Ponas Hoeris buvo atvykęs, su juo kalbėjome apie mm, EIB veiklą. Dabar steiksiu žodį Janikui Žadokui, jis jau mūsų nuomonės referentas. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Labai trumpai, kadangi dokumentas, kuris visiems kolegoms yra išsiųstas. Gana tiksliai atspindi tai, ką sakiau per pirmąjį, pirmąją diskusiją ir taip pat atsižvelgiau į pastabas, kurias pateikė šešėliniai pranešėjai. Jūs pamatysite, kad ketvirtoje ir penktoje pastraipose yra papildomų nuostatų dėl MVI po pono Sikų pastabų įtraukiau atitinkamas nuostatas. Kalbu apie tai, kad EIB e, per e, bendrasias paskolas e, turėtų siekti padėti MVI, vykdyti tokią politiką, kad nepakenktų joms ir kad MVI galėtų naudotis labai palankiomis sąlygomis. Tai turėtų būti prioritetas ir net ir e, tarpinių bankų veikloje, bankų tarpininkų veikloje. E, kadangi liko nedaug laiko iki Paryžiaus klimato konferencijos, mes norėtume e, tvirtai suformuoti savo požiūrį į banko politiką kovant su klimato kaita. G20 Pittsburgė pas išreiškė savo paramą vieš, dėl tam tikrų veiksmų, dėl valstybės subsidijų iškastiniam kūrui. EBI, EIB tai yra 4,3 milijardų eurų, to tiek pas paskolų suteikta, 19 paskolų, 19 paskolų suteikta e, Volkswagenui, 14 iš jų e, buvo skirta tam, kad būtų galima variklių veiksmingumą pagerinti ir su, užtikrinti mažesnės emisijas iš Volkswagen automobilių nebūtinai mūsų komitetas, bet parlamentas yra atsakingas už tai, kad būtų užtikrinta, jog paskolos, kurios yra teigiamas, tikrai atitiktų skeliamus tikslus ir nebūtų paprasčiausiai, e, be, visk, nevyktų viskas kaip ir anksčiau, kad būtų sugriežtinti teikimo paskolų kriterijai. Ačiū. Dėkoju. Jude? Pirmiausia, norėčiau padėkoti Janikui už nuomonės projektą. Mes džiaugiamės tuo, kad siūloma pasižiūrėti į tai, kokį poveikį turi AIB mm, veiksmai tvaraus vystimosi srityje. Antras punktas, mes manome, kad dar galėtume e, sugriežtinti savo nuostatas ar tiksliau pasisakyti ir prašyti EIB, kad būtų atliktas deramas poveikio vertinimas ne tik e, žmogaus teisų požiūrių, bet ir dėl darbuotojų teisų. Ir mes pateiksime konkretų pasiūlymą. Dėl to taip pat būtų naudinga tiesiai daryti sąsajas su naujai patvirtintais tvaraus vystimos tikslais e, tarptautiniu lygmeniu jau yra kai kurie dalykai atspindėti nuomonės projekte, pavyzdžiui, kova su klimato kaita, bet e, mes turime prisidėti prie tvaraus vystimosi tikslų siekimo ir tai yra labai aktualu kai kuriuose darybose vykstančiose. Viena iš pagrindinių sričių yra sąsaja su e, padoraus, oraus darbo e, E, principais ir tvar, tvarių, tvarių vystimosi tikslų elementais. Mes norėtume susitikti su nuomonės referentu, pakalbėti apie tai, kaip reikia laipsniškai atsakyti neatsinaunančios energetikos projektų remimo. Reikia deramai suformuluoti nuostatas, kad užsitikrintume aiškius politinius elementus ir lankstumą numatytą. Taip pat numatytume deramą keletas aspektų dėl rytų partnerystės. EIB ypač aktyvus yra šioje srityje ir reikia sėti tai su mūsų prekybos politikos darbos varkė ir e, nu, atitinkamas nuostatas galima gal m, tiksliau su formuluoti e, taip pat e, e, laisvosios prieigos tarimai ir smulkios įmonės. Kai ką galima patikslinti ir dėl tų punktų. Dar kartą dėkoju už gerą nuomonę ir dirbsime toliau. Marytė. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, Janikai, už tavo nuomonės projektą. Jis atspindi svarbiausius klausimus, kurie susijęs su EIB veikla. Tai mums svarbu taip pat žmogaus teisės, klimato tikslai, skaidrumas ir akcentas smulkiam ir vidutiniam verslui. Europos investicijų bankas yra labai svarbus elementas, užtikrinant pajėgumus per priekybą, stiprinant infrastruktūras ir gamybą, e, didinant besivystančiose šalyse. Ir teikiama parama toms šalims, teikiamos e, skirtos specialios programos ir mes labai džiaugiamės, kad EIB remia tas programas. Taip pat e, PPO egzistuoja priekybos paprastinimo sutarimas ir tikimės, kad EIB padės įgyvendinti jį. EIB vaidina labai svarbu vaidmenį teikdamas paramą Ukrainai šios sudėtingų laikų, remdamas mm, dujotiekių projektus, viešosios infrastruktūros projektus. Tai rodo, kad ES deramai turi naudotis įvairiomis išorės priemonėmis ir siekti užsienio politikos tikslų ir daryti tą e, nuosekliai. Tokiu būdu užsitikrinsime veiksmingumą priekybos ir užsienio politikoje ir EIB yra labai e, svarbus partneris. 2014 metais EIB beveik 20 milijardų eurų skyrė paremti visame pasaulyje klimato projektams. Reikia labai svarbu užtikrinti, kad e, tokie tvarūs projektai būtų remiami, kad tai būtų katalizatorius kad plačiau būtų taikomi tokie veiksmai ir taip pat reik, prisėda bankas prie tvaros vystimas tikslų įgyvendinimo, tai svarbu. Su pranešėju dirbsime toliau ir užtikrinsime, kad mūsų prioritetai ir norai atsispindėtų dėl EIB veiklos ir sąsajų su priekybos politika. Ponas Darmatas. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau išreikšti savo nusivylimą dėl to, kad EPP atstovų labai mažai yra, negirdėjo, kaip iškalbingai kalbėjo ponas Žado šio klausimu. Gaila, kad EKR atstovų visiškai nėra. Mano partija visą laiką kritikuojama, kad mes nedalyvaujame, bet yra e, narių vicepirmininkas. Prieš trejata metų, gal prieš ketverius metus, aš rengiau tokią pat nuomonę apie Europos investicijų banko. Bijau, kad nedaug kas išliko šiame komitete iš mano nuomonės, bet noriu vieną labai svarbų dalyką pasakyti. Europos investicijų bankui E, vadovauja, panašiai kaip Europos, e, lyginant su kitomis Europos institucijomis, netai blogai jam vadovaujama ir e, laikomasi protingų komercinių principų, kurie yra labai paprasti. Skolini pinigus ir žiūri, kad tas žmogus, kuriam skolini, sugebėtų gražinti. Jeigu negra, tas e, asmuo gražins tavo pinigus, viskas bus gerai, jeigu ne, kaip kad buvo Graikijos atveju, tai tada prarasi pinigus ir paskui tie principai susilpnami, įvedami vairiausi politiniai kriterijai, politinė darbotvarkė yra įgyvendama ir dėl to skolimo principai daugiau ar mažiau susilpnės, sumenkės ir Europos institucijos nebeveiks pagal komercinius principus ir pradės praradinėti savo lėšas Aš su vienu dalyku sutinku iš to, kas parašyta pono Žado pranešime, tai yra parama MVI, bet visi kiti dalykai kelia didelį susirūpinimą. Du e, e pavyzdžiai, labai trumpai, ką aš mėgstu daryti, kaip, sako, kaip žino pirmininkas. E, raginama komisija bendradarbiauti su išorės veiksmų tarnyba. Tai yra ES užsienio politikos e, atšaka ir sakoma, kad reikia vadovautis bankui Europos išorės veiksmų tarnybos bendraisiais veikimo principais. Tai, ką sako ponas e, pranešėjas, tai, kad investicijų bankas turi tapti užsienio politikos priemonę, in, instrumentu. Gerai, gal ir gerai Nei aš pritariu, nei nepritariu tam dalykui, nei sakau, kad viskas visiškai negerai, bet norėčiau kitų komiteto narių dėmesį atkreipti, ne tik EKR ir EPP atstovų, kurių nėra labai daug posėdėje, bet e, pasižiūrėkite iš tai, kas iš tikrųjų yra siūlom ir man atrodo reikėtų atmesti tokią nuostatą. Antras dalykas. E, vieną minutę tikriausiai nustepsite, aš kalbėsiu dar vieną minutę. Antras dalykas. Labai aktualus klausimas ir kelia dėlis surūpinimą tas klausimas Junktiniai karalystiai ir rinkėjams Junktinės karalystės. Sakoma, kad e, ragina IB atnaujinti e, požiūrį į klimato kaitos dalykus ir atsisakyti finansuoti iškastinio e, kūro, neatsinaujančių išteklių energijos projektus. Tai yra tarsi nuobauda, aš visuomet sakiau, kad labai žaviuosi žaliaja, žaliųjų partiją. Ne dėl to, ką jie sako, bet dėl to, kad jie bando gražinti Europos ir Junktinės karalystės ekonomiką į akmens amžių. Iš tikrųjų, aš toj toj viską pasakysiu, kol jūs čia krizenate. Europos Sąjungoje energetika kainuoja labai daug e, ištekliai, bet dar daugiau jungtinėje karalystėje dėl valiutos ir panašiai. Ir tai tiesiogiai veikia gamybos pramonę. Jungtinė karalystė išgyvename krizę, ypač toje srityje, e, kurioje Curtin, kur, toje teritorijoje, kurioje stovėjo Curtin e, Darling. Apmaudu, kad jūs čia taip džiugaujate dėl to, ką aš sakau. Uh, Iš tikrųjų matome, kad plieno gamyklos užsidarė toje teritorijoje, sužlugdyta plieno pramonė. Klausyti žaliųjų išvedžiojimų viskas gerai, bet tai turi tiesioginios įtakos mūsų atstovaujamiems žmonėms. Ir jeigu bus toliau, tai nebeliks plieno pramonės ES ir tikriausiai ES jis sunyks. Aš sakau, kad žaliai aspektai šioje nuomonėje turi būti visiškai atmesti. Thanks, Lord, Muchas gracias. Ačiū, pirmininkė. E, norėčiau pateikti komplimentų Janikui parengus šį pranešimą, nes manau, kad jo pasiūlymai e, jo pasiūlymai dėl finansinės situacijos atitinka 21 amžiaus e, reikalavimus E, dėl Europos, e, Europos investicijų bankų strategijos. Jų vaidmo ne tik stiprinti MVI, mums reikia galvoti apie tai, kokias, e, apie kokias MVI mes kalbame. Nemanau, kad mes galime toliau finansuoti projektus 21 amžiuje, kuomet įmonės nemoka vienodų atlyginimų už vienodą darbą ar nepaiso aplinkos sauginių reikalų. Turint tai galvoje, mes pateiksime savo pasiūlymų dėl e, pranešimo, kurios galbūt pranešėjas įtrauks, nes EB reikia raginti griežtai įsipareigoti, kad minimalus e, įmonių socialinės atsakomybės reikalavimai būtų taisomi. Negalime teikti įmonėms e, finansavimo, jeigu jos nemoka to paties atlyginimo moteriams kaip ir vyrams arba nepaiso aplinkos reikalavimo. Pana Šalts. Ačiū. Aš norėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta, bet noriu padėkoti pranešėjai už labai gerus pasiūlymus. Žinoma, negaliu sutikti su FDD kolega šiais klausimais. Yra keletas dalykų, kurie išiškėjo per mūsų neseną klausimą. Pirmiausia, kokiu mes Europos investicijų bankas yra įsipareigojęs teikti kreditus, jeigu kredito gavėjai juos netinkamai panaudoja, jais piknaudžiauja arba jų netikrin, panaudojimas netikrinas. Aš galvoju panašiu atveju apie Volkswagen skandalą ir panašius atvejus. Antras klausimas yra susijęs su dalyku, neseniai taip pat išiškėjus per klausimus, tai yra žmogaus teisų situacija kai kuriuose paskolas gaunančiose šalyse. Pavyzdžiui, diskutavome apie situaciją Azerbaidžiane. Manau, kad šios klausimus reikia dokumentuoti, reikia dokumentuotai apžvelgti žmogaus teisų situaciją atlyginimus darbuotojams finansavimą gaunančiose šalyse. Tai norėčiau žinoti, kokiu mastu AIB kreditai e, stebimi tą prasme. Janikai, prašom. Ačiū. Visi žinote procesą, pakeitimų procesas yra labai svarbus, nes jis leidžia ir pa, pa, padidinti tekstą ir ne, praplėsti, pasakyti daugiau negu kad pradinėje versijoje pasakyta. Ir e, ta prasme, aš laukiu tų e, pakeitimų, įskaitant tokius dalykus, kaip e, mažos ir vidutinės įmonės, šios aspektus galima išryškinti labiau, aišku. Stebėtina tai, kad mūsų e, draugas Dartmutas e, kalba tik tai apie Britanijos reikalus. Tai mane stebina. E, tarsi jūs galvotumėte, kad EKR nariai nėra iš Britanijos. Labai nu, gaila, kadangi aš nebejoju, kad jūs esate išsavinęs žmogus, todėl Negalima visą laiką tos diskusijos susiaurinti e, vien tik tai Britanijos reikalai. Europos investicijų bankas nėra privatus bankas, jis yra Europos bankas. Ir reikia tiesiog užtikrinti Europos investicijų sanglaudą. Ir aš stebiuosi, kad juos neprasidėte dėl prie kovos dėl naujo te, e, e, e, naujo reaktoriaus bandymų, nes pagal Financial Times tai jo energija bus dvigubai brangesnė negu Saulės energija. Tai kodėl jūs nekovojate prieš ITER reaktorių, kuris dar labiau vers kentėti tuos vartotojus ir ekonomiką, negu kad e, panaudojant atsinaujančią e, e, energiją. Taigi, dėkuoju visiems už jūsų pastabas, išklausytas šiandien. Da, dėkui. Euh, Ačiū. Terminų, terminas spalio 29, vidurdienis. Ir po to bus balsuojama komitete. Toliau devintasis klausimas. Stebėsnos e, grupių veikla. Dar kartą noriu pabrėžti, kad svarbus stebėsnos grupių veiklos e, elementas – E, kuris yra labai svarbus mūsų frakcijos, e, mūsų komiteto darbui, tai yra tos stebėsinų grupės darbui, yra būtent tas kontrolės elementas. Na, turiu keletą pareiškimų. Nuolatinę pranešėją neturime, tai yra jų nėra šiuo metu, tačiau aš norėčiau pateikti keletą pastabų. 28 dieną vyks susitikimas su Naujosios Zelandijos ambasadoriumi. Kalbėjome apie galimybę, apie tikslinį susitarimą ir ta proga gali būti pateiktas klausimas žodžiu. 29 dieną buvo susitikimas su Japonijos ambasadoriumi Europos Sąjungoje, ponu Kazakami. Tame susitikime buvo kalbama apie darybų su Japonija būklę. Atrodo, kad darybos vyksta sklandžiai ir e, jas ir toliau stebės stebėsnos grupės, grupė. JAV stebėsnos grupiai susitiko spalio 8 dieną Strasbūrė. Buvo iškelti du klausimai. Visų pirma, susitikimas su Cecilija Malmstram, pasirengimas e, tam susitikimai, taip pat 22 rugsėjo susitikimo inventorizaciją, taip sakant. Taip pat buvo patikta informacija apie 11 darybų raundą vykusi Majamija, kur buvo kalbama apie muitinių darbo tvarką. Taip pat reikia konstatuoti, kad darybos su JAV nevyksta taip jau greitai, nors pažangos yra. Singapūras spalio 13 dieną taip pat e, buvo sutikimas, e, išklausysime informaciją, Davido Martino vardu. Turiu pasakyti, kad vyko stebėsnos grupės sutikimas. Kaip žinote, teisingumo teismas buvo svarbiausia tema, teisinė taryba patvirtino, kad E, sprendimo nelaukiama iki metų pabaigos ir teisės komitetas siūlo ponu Šulsui parengti nuomonę, kad parlamentas galėtų prisidėtų prie to. Deivinas Martinas taip pat mano, kad galbūt nebūtų tikslinga rašyti laiško dėl panaudojimo metodo. Čia yra precedentas. Uh, Teismas sako, tai yra mišaus sustarimas ir tai gali kelti tam tikrą riziką. Taip, tiesa, sako pirmininkas, tai yra labai jautrus klausimas. Apie jį turėsime galvoti ateities prekybos darybose. Pirmas stebėsinos grupės posėdis dėl šio susitarimo įvyko ir jis buvo labai svarbus nes tai gal ir nėra vienas iš prioritetų, bet labai skubiai pati situacija pasikeitė ir tam turi įtakos, aišku, Paryžiaus konferencija. Taigi tikimės, kad gan greitai užbaigsime darbą ir pasirengsime laiku prisimti įsipareigojimus e, ir įgyventi įsipareigojimus, kas prisims įvairios šalis. 17 šalių dalyvauja dėrybose pagal e, globojant PPO. Sarašy yra apie 460 produktų. Tai gali turėti teigiamos įtakos aplinkai. Tai yra tas sąrašas, dėl kurio įmanoma mums susitarti už dėrybas atsakingo padalinio vadovas mano, kad bus įmanoma susidėrėti bent jau dėl tų produktų ir bet sąrašas gali dar labiau būti iš, prailgintas, išplėstas, turint omenyje, kad dėrybos užtruks kurį laiką. Ačiū. Mercosur. Spalio 19 dieną ta darbo grupė posėdžiavo ir keitėsi nuomonėmis su Latino Amerikos padalinio vadovu Jorgensen. Zen tame susitikime buvo kalbama apie dėrybų padėtį tarp ES ir Merkosur šalių. Čia daug pažangos nebuvo padaryta. Taigi tokia situacija dėl stebėsenos grupės. Sadė. Paskutinė matyti stebėsenos grupė, kurią reiktų minėti, tai yra laisvos priekybos susitarimas ES ir Vietnamas, kaip žinome, iš principo Liepos mėnesį dėl to sutarimo jau buvo sutarta ir stebėsinos grupė nuo to laiko posėdžiavo vieną kartą, būtent po vasaros pertraukos ir tikėtina, kad e, dar vienas posėdis šiais metais bus surinktas arba kitų pradžioje ir tada jau sudėsime paskutinius taškus, kai jau gausime galutinį tekstą. Tai tiek būtų. Ir stebėsenos grupės darbas tada ir baigsis. Kaip žinote, pirmininkė, mes taip pat nusprendėme draugų grupę, Vietnamo draugų grupę sukurti, jos parlamente anksčiau nebuvo. Ir kai kurie, skaitant jūs ir poneboska ir kiti, jau sutarė dalyvauti toje draugų grupėje. Ir manau, kad net neformaliai galėsime stebėti tolesnius žingsnius iš abiejų pusių, iš ES ir Vietnamo, ne tik priekybos klausimais, bet e, ypatingai priekybos klausimais. Dėkoju. Ačiū, ponė Saliai, bet norėčiau Jūs nuvilti, nes stebėsenos grupė, kuris stebi, kaip vyksta dėrybos dėl susitarimo, taps įgyvendinimo stebėsenos grupė ir stebės, kaip yra įgyvendinama priekybos sutartis ir tai bus patikėta taipogi jums. Įgausite kitą statusą. Ir taip, tas susitarimas iš ties puikus, dabar reikia ICS sistemą įtraukti į šią sutartį. Taigi dėkoju. Baigėsi viešas posėdis. Dabar dviejų minučių pertrauka ir tada pradėsime koordinatorių posėdį.